Bien, chers collègues je vous propose de commencer nos travaux euh, et sur l'adoption de l'ordre du jour je vous propose euh... kolegos siūlau pradėti darbą ir šiandien siūlau keletą pakeitimų darbotvarkėje pirmiausia e, ponios lambdart kompromisiniai pakeitimai ir krizės poveikis Noriu pasakyti apie šeštą punktą. Jis bus perkeltas, nežinau dėl kokių priežasčių, bet jis bus svarstomas po devinto punkto. Toliau nuomonės projektas dėl švietimo. Šešioliktas punktas. Šešioliktą punktą nagrinėsime prieš penkioliktą punktą. Jisai yra skirtas švietimui. Jeigu neturi niekas jokių daugiau pastabų, tai dabar pirmininkės pranešimai. Pirmiausia, žodiniai pakeitimai. Naujas komisijos pasiūlymas ir AFKO pasiūlymas. Reikia, kad 5 procentai pasipriešintų, kad žodinis pakeitimas nebūtų balsuojamas. Ir mes galim jau šią taisyklę taikyti, nes tiek yra prieštaraujančių. Toliau, skaitmeninė vidaus rinka. Turbūt žinote, kad IMKO komitetas dabar rengia rezoliuciją mūsų reglamento 110 straipsniui dėl skaitmeninės vidaus rinkos Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje. Planuojame šį klausimą svarstyti. Komisija planuoja tą pačią dieną per plenarinę sesiją pateikti šią temą deklaraciją. IMKO komitetas paprašė pasiūlymų vienai pastraipai, pasiūlymų, kuriuos galėtume įtraukti į rezoliuciją. Ir siūloma taip pat e, čia įtraukti užimtumo komitetą. Ir dabar e, mes, regis, pataikome į laiko rėmus ir imko, kurie atitinka imko prašymą. Pasiūlymai bus išplatinti elektroniniu paštu. Toliau, trečiasis punktas. Dėrybos dėl pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo. Turbūt jūs jau žinote ir atsimenate, kad mūsų komitetas pernai metų pabaigoje patvirtino Europos parlamento dėrybų mandatą. Šis punktas yra vienas iš svarbiausių punktų, e, kurias Europos vadovų taryba 7-8 vasario pabrėžė. Airija e, praėjusią savaitę per Koreperą dar negavo mandato dėryboms su Europos parlamentu. Ir dėl to Airija 20 birželio pateiks šį klausimą EPSCO ministrų tarybai, o dėrybos dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo su parlamentu prasidės jau Lietuvai pirmininkaujant. Pone Arkin, jūs norite pateikti šiokią tokią informaciją, nes esate pranešėję šiuo klausimu. Dėkui, ponė pirmininkė, jūs jau beveik viską pasakėte. Aš kalbėjausi su Airija. Airija sakė viską, kas įmanoma, jie jau yra padarę, jie kalbėjosi su e, tų valstybių mm, narių atstovais, kurios prieštarauja šio fondo veiklos testinumui. Kol kas Airijos pastangos nedavė jokios, jokių gerų rezultatų, kurie perėjam nieko nepavyko susitarti, dėl to šis klausimas bus svarstomas EPSCO ministrų taryboje. Taigi mes galvotume, kad dėl šio pranešimo reiktų balsuoti Liepos plenarinėje sesijoje, taip mes paspaustume EPSCO ministrų tarybą, kuri bus rengiama birželį regis, kad jie nelabai skuba ir, ir regis, kad, kad nelabai kas čia juda į priekį. Dėkui pranešėjai už komentarus. Aš įsivaizduoju, kad ko gero komiteto vardu galėčiau parašyti laišką atitinkamam Airijos, kaip ir mininkaučio šalies ministrui. jis apie tą laišką galėtų informuoti EPSCO. Tai yra, pasakytų, kad mes labai tikimės, kad EPSCO pagaliau patvirtins dėrybų mandatą tarybai. Mes nusiteikę e, birželio mėnesio plenarnėje sesijoje per pirmąjį skaitimą patvirtinti šį dokumentą. Bet, aišku, galime tą punktą iš e, Liepos plenarinės sesijos išbraukti, jei EPSCO e, per savo posėdį 20 birželio suteiks tarybai dėrybų mandatą su parlamentu. Matau, kad EPP koordinatoriaus nėra, bet e, su juo tada aš aptarčiau atskirai tą klausimą, o ką jūs galvojate? Ar pritartumėt tokiam mano pasiūlymui, ponia Bauer, kaip šešėlinė pranešėja? Gal galėtumėt ką nors uh, čia pakomentuoti. Aš visiškai sutinku su ponios Harken pateiktų pasiūlymu. Man atrodo, kad pagal dabartinės aplinkybės mes nelabai daug ką galime padaryti. Arba daugiau negalime padaryti. Galbūt galėtume pateikti plenarnėme posėdėje žodinį klausimą. Gal to pakaktų? Um, Aš manau, kad žodinis paklausimas, kad klausimas žodžių yra vienas iš etapų e, birželio darbo tvarkiai, kažin ar pavyks tą klausimą įterpti nes baigėsi parlamento kadencija, jinai artėja prie pabaigos, dėl to darbo tvarkės yra labai ilgos. Taigi žodinį klausimą bus sunku į tą darbo tarpę įterpti. Galbūt mes parašytume laišką Airijos ministrui, pagrasintume, kad e, balsuosime plenarinėje sesijoje per pirmąjį skaitimą, po pirmojo skaitimo apie tą. E, balsuosime tada Liepos plenarinėje sesijoje šiuo klausimu. Nes tokį dalyką darbo tvarkėje Liepos plenarinės sesijos galime numatyti. Ir tą, ko gero, turėsim ir daryti, jei EPSCO nesuteiks arijai dėrybų mandato. Taigi, Manyčiau, kad pranešėja, šešėlinė pranešėja ir koordinatoriai dabar turėtų išreikšti savo nuomonę, ar mes galime iš tiesų balsuoti po pirmojo skaitimo Liepos plenarinėje sesijoje, jei EPSCO nepavyks šių reikalų išjudinti iš vietos. Aš suprantu, kad pranešėja palankiai žiūri tokį pasiūlymą. Aš irgi tam pritarčiau. Prašom. Socialistų frakcija pritarė šiai minčiai pabandyti šį klausimą svarstyti Liepos mėnesio plenarnėje sesijoje. Aišku, mes e, savo susirašinėjime nurodysime, kad galim atsimti savo ketinimą balsuoti per Liepos plenarinę sesiją, jei EPSCO susitars ir kad esame pasirengę pagreitintoms diskusijoms, kad būtų galima sustarti po antrojo skaitimo. Jei nieks tam neprieštarauja, tai aš tada pasitarsiu su pranešėja, su šešėlinė pranešėja, kaip geriau tą laišką suformuluoti. Toliau, ketvirtas mano informacinis punktas, turiu gerų žinių ir galiu pasakyti, kad nepanaikintas nei vienas prašymas dėl vertimo. Taigi gausime visą reikalingą vertimą ir tikiuosi, kad ir toliau taip ir bus. Toliau penktas informacinis punktas. Susirinkimų transliavimas internetu. Tie susitikimai yra e-meeting tinklapyje ir juos galima tiesiogiai stebėti internete. Ir tikimės, kad mūsų šios dienos susirinkimas vyks efektyviai. Toliau tvirtiname posėdžių protokolus. 8-9 spalio, 6 lapkričio, 13 lapkričio, 19 lapkričio, 28-29 lapkričio, gruodžio 6 ir 18 gruodžio. Visi šie protokolai yra praėjusių metų posėdžių protokolai, jei nieks neprieštarauja, juos ir tvirtiname. Ir dabar einame prie ketvirto mūsų darbo tvarkės punkto. Ole Kristensen suteikiu žodį. Čia dabar kalbėsime apie ES jaunimo strategijos įgyvendinimą 2010-2012 metais. Mes turime dabar svarstyti pakeitimus. Šis pranešimas yra pranešimas savo iniciatyva, yra pateikti 55 pakeitimai 15 kompromisinių pakeitimų buvo parengta. Mes kultūros komitetui teikiame nuomonę. E, kultūros komitetas taip pat gaus regionų komiteto nuomonę. Ponas Papa Nikolau yra kultūros komitete atsakingas už šią temą. Jis yra EPP frakcijos atstovas. O kultūros e, komitetas e, lauks mūsų nuomonės ir tikiuosi, kad mes spėjame į darbo grafikus Taigi, žodis pranešėjui. Tak for det, fru formand. Øh, og før... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų labai greitą sureagavimą į šią nuomonę. Iš viso buvo pateikta 57 pakeitimai ir galiausiai buvo sudaryta 15 kompromisinių pakeitimų, dėl kurių balsuosime šią savaitę. Iš tiesų laikas mus labai spaudė, laiko turėjome nedaug, kad laiku parengtume savo nuomonę kultūros komitetui. E, Taip pat turiu pasakyti, kad neturėjome laiko tinkamoms diskusijoms, tinkamai aptarti visiems pakeitimams iki pat šios dienos ir turėjome kompromisinius pakeitimus aptarti be vertimo. Tačiau mums pavyko sutarti dėl nuomonės turinio ir dėl to aš dėkoju šešėliniams pranešėjams. Labai svarbu, kad kultūros reikalų komitetas jau dabar gautų mūsų nuomonės projektą ir galiu pasakyti, kad didžiuojuosi mūsų atliktų darbo. E, šiame dokumente yra įvertinami trys programos vykdymo metai ir numatomų prioritetai ateičiai, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas. Perskaitęs pirmąjį nuomonės projektą iš kultūros komiteto. Džiaugiuosi, kad parengėme savo nuomonę, nes nelabai daug dabartinėme pranešimo projekte darbo aspektų yra paliesta. Todėl aš džiaugiuosi tuo, kad mes daugiausia savo nuomonėje palitėme darbo rinkos aspektus. Aš norėčiau paminėti keletą konkrečių punktų, dėl kurių esame sutarę. Iš tiesų sutarėme beveik dėl visko, gal yra likę keletas klausimų, dėl kurių nesutarėme. Ir vienas iš tokių yra stažuočio ir praktikos klausimas, ar tai turėtų būti apmokama nepriklausomai nuo laiko. Aš manau, kad parengėme gerą kompromisą, teigianti, kad reikalinga gera kompensacija, nepriklausomai nuo laiko. Taip pat mums pavyko pasiekti gerą pusiausvyrą tarp ankstesnio programos ciklo ir būsimo jaunimo strategijos ciklo. Mes taip pat teigiame, kad jaunimo strategija pirmojo ciklo metu galėjo būti tvirtesnė, stipresnė ir kad ji tokia turėtų tapti antrojo ciklo metu, ypač kalbant apie užimtumą ir socialinius aspektus. Dabar žinome, kad kas ketvirtas jaunuolis Europoje neturi darbo, todėl labai svarbu skirti tam dėmesio. Aš tikiuosi, kad kultūros reikalų komitetas atsižvelgs į mūsų nuomonę ir įtrauks mūsų pasiūlymus į savo pranešimą kad jaunimo strategija ateityje būtų gera. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Veronikai Fontonė, po to Danutai Jezlovetskai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir taip pat už kompromisinių pakeitimų parengimą. Užimtumo dalis, manau, yra labai svarbi. Mes galėsime pagerinti kultūros reikalų komiteto pranešimą savo pasiūlymai, e, pameistrystė e, ir tos praktinės stažuotės. Čia dar kyla klausimų kai bus atlyginima už tą darbą, aišku svarbu, kad jauni žmonės gautų kažkokį atlyginimą už atliekamą darbą, bet svarbiausia yra tai, kad tie jauni žmonės gaus darbo sutartis Manau, kad tai bus labai naudinga jaunimui ir džiaugiuosi, kad pranešėja paminėjo, kad tie jauni žmonės turi kažką uždirbti, dirbdami, turi gauti kažkokį tai atlyginimą. Bet aišku, kad mes negalime čia nustatyti jokio atlyginimo dydžio, kuris būtų privalomas. Manau, kad mums pavyko tinkamai susitarti dėl pakeitimų, dėl kompromisinių pakeitimų, taigi dėkoju pranešėjai už puikų pranešimą. Dėkoju už tai, kad pranešėja atsižvelgia į tai, ką siūlė šešėliniai pranešėjai. Dėkui. Dabar ponė Danuta Jezlovetska. Ja chciałam pogratulować sprawozdawcom bardzo, dobrego, bardzo dobrej opinii, bardzo dobrego materiału. E, Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjui, nes tekstas yra puikus. Dėkoju už tai, kad pritarėte mūsų, kad ma, pritarėte mano pakeitimams, kurie kalba apie tokių praktinių stažuočių kokybę. Jauni žmonės, kurie pradeda tokias stažuotės, turėtų gauti kokybiškas stažuotės. Stažuočių kokybė yra labai svarbu. Džiaugiuosi, kad šeštame punkte kalbama apie tai, kaip svarbu padidinti darbo vietų jaunimui skaičių tai yra investicija, tai turi būti laikoma investicija. Lėšos skirtos jaunimo problemams spręsti yra investicija, tai nėra e, išlaidos. Toliau antroji dalis, čia kalbama apie tai, kad jei nieko nedarysime, tai irgi kainuos. Labai dažnai pasivumas kainuoja labai daug, bet mes labai retai kalbam apie pasivumo ir nieko nedarimo kaštus. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Nadė Hirš, po to viena rabatų. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, iš tiesų norėčiau padėkoti nuomonės rengėjai. Aš manau, kad mūsų pozicija kompromisiniuose pakeitimuose yra labai gera. Ir mes atsižvelgiame į darbo reikalus. Iš tiesų tai yra esminis dalykas, kalbant apie jaunimą Europoje šiandien. Taigi mums tikrai pavyko pritaikyti labai gerą visapusišką požiūrį. Mes galime pritarti visiems kompromisiniams pakeitimams. Dėkoju visų vardu už jūsų pademonstruotą lankstumą, šita mintis apie mokyklos nebaigimą yra labai svarbi. Tai yra atskiras klausimas, bet jį taip pat reikia žiūrėti iš arti, reikia kovoti su mokyklos nebaigimu, nes tai yra viena iš dar, jaunimo nedarbo priežasčių. Kitas dalykas - profesinė praktika. Mums pavyko pasiekti labai gero kompromiso. Mes neužtrenkėme durų, palikome visas galimybės, mes norime, kad profesinė praktika būtų aukštos kokybės, kad jaunimas galėtų kažko išmokti, ne tik daryti kopijas ar nešioti kavą. Taigi kompromisas yra labai geras ir aš noriu pabrėžti, kad profesinė praktika turėtų būti patyriminė praktika. Ačiū Jums labai, manau, kad esame pasiruošę balsavimui. Pirmininkė, dėkui. Dėkoju, ponė Benarab. Ačiū. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes taip pat kultūros reikalų komitete, kultūros ir švietimos reikalų komitete svarstėme šį klausimą. Noriu padėkoti pranešėjui už nuomonę. Mes puikiai bendradarbiavome, tai nuomoniai pritarėme. Labai džiaugiuosi, kad pranešėjo darbo kokybė yra tokia gera. Čia uh, jau minėjo kolegos, kaip svarbu, kad tos stažuotės iš tiesų prisidėtų prie profesinių įgūdžių tobulinimo. Antras kompromisinis pasiūlymas, mes balsuosime už jį, bet noriu pasakyti, kad čia minima, kad yra 3 milijonai laisvų darbo vietų. Mes dėl tokių formuluočių nelabai, e, nelabai pritarėme tokiam formuluotėm, taigi balsuosime už tą e, pakeitimą, bet kaip ir po juo nepasirašome. L pakeitimas dėl minimalių atlyginimų. Labai svarbu, kad jauni žmonės, taip pat ir besistažuojantis, gautų kažkokį atlyginimą. Dėl to mes manome, kad L e, kompromisinis pasiūlymas nėra primtinas. Vakar Prancūzijos ir Vokietijos užimtumo ministrai pateikė įdomią idėją. Siūlė sukurti Erasmus e, profesinio rengimo programą. Tokia idėja visai įdomi. E, čia jauni žmonės galėtų gauti darbo įgūdžių įmonėse, jei atsirastų tokia Erasmus profesinio rengimo programa programa. Kol kas prancūzai ir vokiečiai tik dirba šioje srityje, bet planuojama tokią programą įsteigti visoje eurozonoje. Turime įtraukti jaunimą į savo gyvenimą, tai yra labai svarbu. Dėkui. Um, merci, Evelyn... Dėkoju, Evelyn Rigner ir ko gero daugiau kalbėtojų nėra, nebent komisija norėtų. Gerai, tada Rigner. Vieles ist gesagt worden, daher auch in Kürze mein Dank an alle. Kaip jau ir buvo pasakyta, nekarta ir aš dėkoju Olė. Labai svarbus dokumentas, labai svarbu, kad visos valstybės narės imtųsi daugiau veiksmų įgyvendinant jaunimo strategiją. Ir prireiks labai daug pastangų įgyvendinant šią strategiją. Mums yra reikalinga aktyvi ir įtrauki e, darbo rinkos politika. Ir, žinoma, reikia numatyti konkrečių priemonių jaunimui. Mes turime atkreipti dėmesį į įvairias sritis ir turime visose savo pranešimuose akcentuoti, koks svarbus yra jaunimas ir jaunimo darbas. Ačiū, Olė, dar kartą už tokį gerą dokumentą. Dėkoju. Visi norintys jau pakalbėjo, dabar steiksiu žodį pranešėjui. Tak for det, fru formand, og tak for... Eh... Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už išsakytas pastabas. Daugiausia pastabos buvo teigiamos. Norėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį į stažuočių, mokamų ar nemokamų stažuočių e, klausimą. Mes nesakome, kad jos turėtų būti nemokamos. Mes teigiame, kad turėtų būti atlyginama, deramai atlyginama už stažuotės. Ir kai deramės dėl pakeitimų, turime rasti bendrą kompromisą. Žinoma, negali kiekvienas gauti to, ko pageidauja. Todėl turime ieškoti kompromisų ir L kompromisas yra toks, koks dabar yra. Jame kalbama apie deramą atlyginimą už stažuotę. Mes bandėme rasti pačią tinkamiausią formuluotę ir siekiame rasti tokią, kuriai pritartų uh, didžioji dalis kolegų. Mes taip pat teigiame, kad e, reikia atsižvelgti į nacionalinę padėtį. Ar tai būtų kolektyvinė sutartis, ar tai būtų įstatyminės nuostatos. Ir valstybės narės priima sprendimus dėl atlyginimo. Todėl mes čia nekalbame, ar tai būtų kolektyviniai susitarimai, ar minimalus atlyginimas. Mes tiesiog teigiame national approaches, nacionalinės nuostatas. Ir dėkuoju Jums visiems už pastebėjimus, už pastabas. Tikiuosi, kad rytoj mes balsuosime ir kultūros komitetas į mūsų rezultatus atsižvelgs. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamas kolegė, gerbiamas kolega. Taigi balsuosime rytoj, o kultūros reikalų komitetas balsuos 18 birželio, o Liepos mėnesį šis klausimas bus svarstomas plenarinėje sesija, sesijoje. Penktasis mūsų darbo tvarkės punktas – rezoliucijos projektas – skirtas socialinių investicijų paketui, taip pat ir Europos socialinio fondo naudojimui. Komisija vadina tą socialinių dokumentų rinkinį socialinių investicijų paketu. Yra 145 pakeitimai, buvo iš jų padaryti 13 kompromisinių pakeitimų. Ir dabar aš juos jum pristatysiu. Taigi pirmasis pakeitimas leistų nurodyti socialinių investicijų ciklinį pobūdį ir šių išlaidų naudingumą. Pone Jezlovetska būtent tą ir siūlo. Toliau antrasis kompromisinis pakeitimas. yra susijęs su Europos socialinio fondo veikla, siekiant gražinti žmonės į darbo rinką. Tai labai svarbus punktas. Toliau C kompromisinis pakeitimas. Kol kas EPP frakcija šiam pakeitimui nepritarė, nes kai kalbame apie viešasias socialinės paslaugas, ponas Debaker uh, pasiūlė įtraukti tokį pakeitimą, kad tos viešosios socialinės paslaugos turėtų būti prieinamos ir įperkamos tiem asmenim, kurie turi teisę jomis naudotis. Ir čia mes įtraukiame ir būsto paslaugas. Tai atitinka Karimadėly pranešimą. Mūsų komis, komitetas balsavo balsų daugumą už tą pranešimą ir dėl to mes į tas viešasias socialinės paslaugas įtraukiame ir būstą, nes daugelie valstybių narių tai egzistuoja. Ir kai nagrinėjame regionų plėtros fondą, fondą e, kaimo plėtrai, tie dalykai ten yra paliečiami, taigi manytume, kad ir socialinėme fonde būstas turėtų būti įtrauktas kalbant apie socialinius tarifus, e, e, čia buvo minimi mikrokreditai. Tie mikrokreditai yra būtent skirti socialiniams tikslams Penktas kompromisas E kompromisas. Čia kalbame apie darbo, apie užimtumo kokybę ir kaip tai siejasi su taupimo politikomis. F čia kalbame apie tai, ką siūlė Jean Lambert savo pranešime. E, tai yra, kad reikia skirti tinkamą dėmesį labiausia pažeidžiamoms grupėms G kompromisas. Vietoj ilgo sektorių sąrašo, kuriuose galima sukurti darbo vietų, tas sąrašas būtų ilgas, mes pabandėme tą sąrašą tiesiog išmesti ir paminėti strategiją horizontas 2020, o vardinti kai kuriuos sektorius tik tai kaip pavyzdį. Sąrašas nebūtų baigtinis. Toliau kitas e, pakeitimas, kalbame apie socialinės įmonės ir socialinės įmonės taip pat gali būti laikomos tinkamais ekonomikos veikėjais, kuriančios pridėtinę vertę. I pakeitimas. Čia uh, jisai siejasi su mūsų senomis diskusijomis dėl socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės. Mes nepasisakome už tokios atsakomybės privalomą pobūdį. Socialistų frakcija laikosi kitokios nuomonės Bet tai šiame kompromise neatsispindi, nes liberalai ir EPP buvo prieš tokį privalomumą. Toliau J kompromisas. Čia mes kalbame apie Europos socialinį fondą. Ir apie patirties svarbą, e, kai kalbame apie neformalią karjerą, ką pakeitimas skirtas biudžeto disciplinai. Kalbame apie struktūrinės reformas, kad būtų galima užtikrinti socialinės Europos egzistavimą. Socialinės Europos Sąjungos dimensijos ilgalaikę plėtrą. Toliau L kompromisas. Kalbam apie jaunimo garantijas. Tų garantijų taikymas turėtų būti mūsų nuomonė pakankamai greitas, bet žodelis swift dėja iš kompromisinio pakeitimo dingo. Kalbant apie minimalę, minimalias pajamas, mes uh, teigiame, kad čia jau nacionalinių lygmenių tas minimalių pajamų lygis yra nustatomas. M kompromisas. Norėčiau dėkoti tiem, kas parengė M kompromisinį pakeitimą. Čia mes pasiimame ankstesnį savo pasiūlymą, kuris atsispindėjo ponios Taisen pranešime pinigų ir monetarinės politikos koment, komiteto pranešime. Ir čia mes norime pozityviai skatinti Europos parlamentus, kad jie galėtų kreiptis į Europos komisiją, prašydami parengti vieną ar kitą teisės aktą. Suteikti taip vadinamą žaliosios kortelės galimybę. Čia mes remtumėmės sutarties 352 straipsnių. Labai dėkoju šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbame kartu. Dėkoju žaliųjų frakcijai, kurie sutiko atsimti uh, pakeitimą e, dėl rodiklių, nes EPP ir liberalų frakcija nenorėjo, kad tie rodikliai būtų minimi nagrinėjant kolegos Kaza pranešimą. Mes apie tai kalbėjome ir tas rodiklių e, klausimas bus irgi svarstomas Europos vadovų taryboje, kai bus svarstoma apie Europos pinigų sąjungos socialinį aspektą. Taigi džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti ir 131 pakeitimas buvo atsimtas. Taigi ponas Ory, o po to ponas Debaker. Iš esmės esame patenkinti, pritarėme dėrybūnėms priemonėms ir galime pritarti daugumai kompromisų. E, turime dvi pastabas, du dalykai yra problemiški, mūsų pozicija dar nėra galutinai suformuluota, mes šį klausimą dar aptarsime po pietų. Tačiau problema štai kokia. Pirma, dėl C kompromiso yra problema dėl būsto kaip bendrosios sąlygos. Manome, kad svarbu Europos Sąjungos lygmenių to neminėti bendraja prasme. Problemiška yra ir antroji pakeitimo dalis, kalbant, kurioje rašoma apie e, nediskriminavimą trečiųjų šalių piliečių. Anksčiau mums atrodė labai svarbu e, turėti tam tikras preferencijas, nereikėtų kliudyti ir ES darbo rinkai, kai trečiųjų šalių piliečiams yra teikiama pirmenybė lyginant su ES piliečiais. Taigi to, tokiam tokioms nuostatoms negalime pritarti. Kitos pastabos yra dėl 49 pakeitimo. Pateikime pakeitimo žodžiu, šiek tiek keisdami šį pakeitimą. Taigi būtų puiku, jeigu įvyktų filosofinės diskusijos pirmiausia dėl finansų krizės, siekiant surasti jų sprendimo būdus. Arba mums reikia nustatyti tokius šaltinius, kurie galėtų paskatinti ekonominį augimą ir atsigavimą. Ir kad būtų pajamų, iš kurių būtų galima dengti socialinės išlaidas privatus sektorius nuolat įtraukiamas ir skatinamas daryti socialinės investicijas, tačiau tekstas mums nėra aiškus. Ir klausimų kyla dėl išteklių socialinių investicijų investicijų fondai, kalbama apie socialinio poveikio, socialiniai poveikiai turinčias obligacijas, mums nelabai tai aišku. Taip pat kalbama apie viešasias ir privačiasias partnerystės. Yra daug neskaidrių, politiškai dviprasmiškų struktūrų Kai kurios šalys jau turi neigiamos su tuo susijusios patirties, tačiau negalime paneigti ir teigiamų aspektų. Šiaip ar taip, tekstas nėra aišku. Socialinių investicijų pasas ir garantijos. Dėl šios dalies turime tokių pačių problemų kaip ir dėl mikrofinansavimo. Nes e, visos frakcijos rėmė šios dalykus šiame parlamente, tačiau nu, nepaisant to, kad visi pritarė tokiai struktūrai, ji neveikia. Ir yra tam tikrų modelių nacionalinių lygmenių, tačiau e, kai jį apibrėžėme ES lygmenių, tai ta priemonė pasidaro per daug sudėtinga. Toliau kalbant apie socialinių investicijų obligacijas. Ar jos Ir kalbant apie nacionalinės iniciatyvas, ar jos yra ten apibrėžiamos ar kitur, mums reikalingas sprendimas ES lygmenių. Kol kas mūsų patirtis neigiama tuo klausimu ir šiuos klausimus reikia aptarti. Dar nepriejome galutinių išvadų. Būtų galima pasakyti tik tiek, kad kol kas tokia idėjai pritarti negalime ir norėtume, kad 49 pakeitimas būtų patikslintas. Ačiū. Kalbame apie mikrokreditus, kai ES mechanizmai yra nesubalansuoti. Nesu įsitikinusi, ar supratau, ką turėjote galvoje. Nesakau, kad nesubalansuoti. Aš tik sakiau, kad nepaisant to, kad visos frakcijos rėmė, šias nuostatas, tame tarpe ir taryba, ir komisija, jos neveikia taip, kaip turėtų ir mums reikia rasti sprendimą arba atsakymą, kodėl taip yra. Kodėl nepaisant visuotinės paramos tos priemonės praktiškai neveikia? Kodėl jos nepasiteisino nacionaliniu lygmeniu, bent jau mano šalyje? O kalbant apie mikrokreditus, sėkmės buvo pasiekta, nors europinių lygmenio apie juos nekalbama. Mums reikėtų apsvarstyti, kuri iniciatyva gerai veiktų kaip europinė ir kurią iniciatyvą reikėtų remti nacionaliniu lygmeniu, nes taip veiksmingiau. Ačiū pirmininkė. Ponas Debaker kalba. Ačiū Jums už puikią nuomonę. Savo frakcijos vardu pateiksiu keletą pastabų. Manyčiau, kad galėtume pritarti kompromisiniams pasiūlymams tokiems, kokie jie yra patikti, išskyrus keletą dalykų. Kaip žinote, ir kitos frakcijos tai paminėjo dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų teisės aktams jų, nepritarėme, jiems nepritarė ir mūsų frakcija. Taip pat minėjote, kad viename žalių pateiktame pakeitime kalbama apie socialinius rodiklius ir tai buvo išbraukta. Ar tai reiškia, kad išbraukti išbra... ir kiti paminėjimai ir kiti dalykai, kai minimi šies, šios svarbios priemonės. Taip pat kalbėjau apie 49, buvo kalbama apie 49 pakeitimą ir manyčiau, kad labai svarbu patikslinti, kad valstybės narės raginamos pasinaudoti šiomis e, pažangiomis finansinėmis priemonėmis pavyzdžiui, ne tik valstybinėmis privačiomis partnerystėmis, bet ir mikrofinansavimu ir yra ir sėkmės ir nesėkmės atveju. Taigi labai svarbu, kad šiame dokumente būtų paminėta, kad yra ir sėkmės istorijų e, reikalinga atitinkamas kontroliavimas, reikalingas atitinkamas sprendimas, ar tam tikroje situacijoje tinka šiomis priemonėmis naudotis ar ne. Taip pat buvo kalbama apie socialinių investicijų obligacijas, nelabai aišku, kas tai yra. E, Europos komisija mini socialinio poveikio obligacijas. Ir taip pat labai svarbu paminėti ir socialinių investicijų pasą. Mes balsavome dėl jo prieš keletą mėnesių ir iki metų pabaigos jis turėtų įsigalioti ir tai galėtų būti tam tikra paskata naudoti tokius pasus. Ir paskutinės pastabos yra dėl mano paties 57, 58 ir 59 pakeitimų pranešėja teigia, kad nelabai pritartų tiems trims pakeitimams, tačiau juose atsispindi svarbiausias mūsų diskusijų aspektas. Pirmiausia, dėl 57 pakeitimo. Jame rašome apie tai, kad socialinių investicijų politika turėtų būti tvari ir krizės sąlygomis e, reikalinga ir socialinė paslauga, socialinės paslaugos. Taigi Tokia yra šių pakeitimų mintis. Ta pati pasakyčiau ir 58 pakeitimą, kad reikia mokytis iš krizės. Tai nereiškia, kad valstybės narės turi išleisti daugiau e, lėšų, bet jas turi leisti veiksmingiau, kad galėtų padėti tiems asmenims, kuriems labiausiai e, to reikia ir kuriems būtų didžiausia tokių investicijų nauda. 59 pakeitime rašoma, kad reikia stebėti pažangą ir kad reikia tikslingai taikyti priemonės. Taigi mes e, neprašome, kad būtų daugiau lėšų, bet mes norime, kad būtų atsižvelgta į tai, kad viskas, kas daroma, būtų tvaru ir veiktų ateityje. Taigi tokios yra mūsų frakcijos pastabos ir e, džiaugiamės bendradarbiavimu ir pritarėme daugumai kompromisinių pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti. Ačiū. Panas Sarkas, o po to Marika Liba. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija taip pat pritarė šiems kompromisiniams pasiūlymams. Mes suprantame, kad tai žingsnis teikiama linkme kad e, pripažįstama socialinis, socialinis, socialinių investicijų priemonė, e, kaip reikėtų išvengti neigiamų ekonomikos ciklų. E, mūsų nuomonės tai neatsispindi niekur, bet mes tam pritarėme. Mes susitarėme ir su EPP, ir su ALDE frakcijomis dėl savo pakeitimų. Suprantame tai. Ir dabar galima padaryti visas išvadas remiantis komisijos pasiūlymu. Nepaisant to, kas vyksta taryboje ir komisijai gilėjant kriziai mm, suprantame, kad labai svarbu komitetui būti informuotam. Ir yra kai kurios valstybės narės supranta, kad reikalingos išlaidos socialiniams klausimams, kad reikia užtikrinti darbo vietas jaunimui. Ir vyriausybės taiko tam tikrus kriterijus ir visą tai e, labai nuosaikiai reikia ginti. Mūsų komitetas siekia pažangos dėl tam tikrų kriterijų taikymo. Taigi problemų nėra, pritarėme kompromisiniams pakeitimams, bet manome, kad kai kurie dalykai galėtų būti patobulinti. Svarbu pabrėžti tai, kad Reikia atkreipti dėmesį ne tik į ekonominės priežastis, bet ir į daugybės žmonių situaciją, ypač pagyvenusių žmonių situaciją ir tų žmonių situaciją, kurie nedalyvauja darbo rinkoje. Dėl senatvės ar kitų priežasčių reikia nustatyti privalomus e, saistančius tikslus socialinėme pakete ir turime įtraukti ir socialinius rodiklius Birželio penktą dieną e, komiteto ir komisijose tarybos komunikate e, buvo tie dalykai nurodyti ir e, bus taip, taip pat dirbama dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Socialistai atmetė EPP ir kitų frakcijų pasiūlymus. Norėt pasisakytume už didesnį lankstumą, nes tai būtų labai naudinga socialinės politikos rytyje. Pirmininkė, norėčiau dar kartą pakartoti, kad problemų dėl šių pakeitimų nėra, tik e, manome, kad ES būtų naudinga, jeigu būtų įtraukta daug filosofinių aspektų. Ačiū. Eh, Malika Benarabatų. Ir ar būtų dar norinčių kalbėti? Ne? Ar komisija norėtų kalbėti? Komisija irgi nenori. Komisija šiandien ryte neaktyvi, taigi Malika Benarabatų. Dėkui, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos, pritariu šiems kompromisiniams pakeitimams. Norėčiau padėkoti pranešėjai, kuriai pavyko rasti pusiausvirą, turint galvoje įvairius pasiūlymus, kaip žalieji. Kaip žalioji galiu pasakyti, kad tai, kad mes sutikome, kad rodikliai nebūtų minimi, mums tai reiškia labai didelį kompromisą. Mes tikimės, kad kitos frakcijos taip pat irgi padarys atitinkamų žingsnių, kad visiems pavyktų susitarti dėl šio pasiūlymo. Dėl to, ką sakė ponas Ory, C pakeitimas. Šiame pakeitime kviečiame kovoti su diskriminacija. Prieš trečiųjų šalių piliečius tai nėra kova už ponas Orys sakė, kad čia kviečiama kovoti už ES piliečius. Tokie, tokios formuluotės man kelia nemalonius jausmus. Taigi čia mes kalbame apie diskriminaciją prieš trečiųjų šalių piliečius ir kovas su tokia diskriminacija. Dar vienas dalykas. Mes norim, kad socialinis paketas nebūtų cikliškas kaip, ekonomiš, kaip ekonomika, priešingai nei ekonomika. Norime, kad socialinis paketas nebūtų cikliškas ir tai mums leistų kovoti su neigiamais mm, ekonomikos cikliškumo padariniais. Bendrai galiu pasakyti, kad šie kompromisai mum yra priimtini, noriu tik patikslinti, ponė pranešėja, dėl e, žodžio SWIFT L pakeitime. Pone pirmininkė, jūs norėjote, kad būtų žodis hard, o ne swift, bet mes manom, kad swift reiškia ir veiksminga, ir spartu, ir todėl tai būtų geras terminas ir visiems dėkoju už bendrą darbą. Dėkui visiems, e, kurie pateikė savo nuomonės ir komentarus. Labai svarbu, kad prieš balsuojant dėl šios nuomonės mes galėtume tiksliai, mes galėtume pakankamai išsamei apsvarstyti, birželį planuojama plenarinėje sesijoje balsuoti dėl socialinių investicijų paketo. Turint galvoje krizinę situaciją, tai šie dokumentai iš tiesų labai svarbus. Dabar C kompromisinis pasiūlymas. Jūs minėjote, ponas Baury, kad norite, kad būtų kalbama ne apie būstą apskritai, bet apie socialinį būstą. Bet aš manau ir taip pakankamai yra aišku, kad būtent socialinį būstą mes čia turime galvoje. Karima dėly pranešimas. Žinome, kad daugelis valstybių ir Niderlandai, ir Jungtinė karalystė, ir Prancūzija taiko specialius tarifus socialiniam būstam. Ir aš norėčiau, kad čia mes C kompromise e, rašytume apskritai būstas, housing, o ne socialinis būstas. Tikiuosi, kad net jei ir jūs prieštarausite, mums vis tiek paliks, pavyks gauti pritarimą tokiam kompromisiniam pasiūlymui. 49 pakeitimas ponas Becker E, čia pateikė šiek tiek kritikos ir minėjo privačią ir privataus ir viešo sektorių partnerystę. Aš pritarčiau tai kritikai, bet turime mm, turėti galvoje, kad kai kuriuose valstybėse nalėse būtent per viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę yra finansuojamas socialinis būstas ar e, daromos kokios kitos socialinės investicijos. Taigi, tokia yra realybė. Ir būtent privataus ir viešo sektoriaus partnerystė yra viena iš priemonių finansuoti socialiniam priemonėm. Mikrokreditai, aš nepritarčiau jūsų pozicijai. Manau, kad Europos uh, uh, dimencija aiškiai parodo, uh, kam tie mikrokreditai yra skirti. Ir nereiktų čia išbraukti tų formuluočių, kurias jūs siūlote. Noriu pasakyti ponui Bekeriui, kad čia mes naudojamės social impact bonds ir social investment package socialinių investicijų obligacijos ir socialinių investicijų pasas. Tai yra komisijos terminai ir mes nenorime tų terminų keisti. Taigi mes norėtume juos palikti. Ponas Debaker pasisako prieš viešas socialinės paslaugas, aš nepritarčiau jūsų nuomoniai, nes prieiga e, prie tų viešų social, socialinių paslaugų daugeliui Europos piliečių yra labai svarbi. Rodikliai. Šimtas trisdešimt pirmas pakeitimas, kaip minėjau, buvo atsimtas, bet jūs sakote, kad vis tiek kai kurios nuostatos iš to pakeitimo liko. Gaila aišku, kad norima neminėti tų socialinių rodiklių. Kai Kaza ir Beres nuomonę svarstysime dėl šešių dokumentų paketo, kai balsuosime dėl tos nuomonės, tai mes kaip uh, E, užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, visat buvome diskusijų avangardė, sakome, kad tie makroekonominiai rodikliai yra labai svarbus ir jie turi būti e, atsverti socialinių rodiklių. Ponas Van Rompojus ir ponas Barozo taip pat jau dabar pasakė, kad labai svarbu išlaikyti ne tik makroekonominę pusiausvyrą, bet ir socialinę pusiausvyrą. Ta supranta ir valstybių vadovai, kalbant pavyzdžiui apie jaunimo uh, užimtumo problemas, jas reikia spręsti labai netidėliotinai, labai skubiai ir tam galėtų pasitarnauti tas mano ta mano minėta pusiausvėra tarp makroekonominių ir socialinių rodiklių, tai dėl to labai gaila, kad uh, mes čia norime neminėti tų socialinių rodiklių. Sakoma, kad Europos komisija neturi kompetencijos socialinėje srityje, bet ką tada veikia e, pirmininkaujančių valstybių trejatai. Jie vis tiek šiuos klausimus svarsto ir yra priimamos atitinkamos priemonės, socialinės priemonės, bankas, Europos centrinis bankas irgi vykdo tam tikrą politiką, kuri visa nukreipta į socialinę sferą. Taigi tie rodikliai realiai egzistuoja. Toliau 49 pakeitimas. Reiktų, manau, įtikinti jūsų kolegą Čiabaurį, tą jūs geriau galėsite padaryti. 56 57, 8, 9 pakeitimas. 55 e, pakeitime siūliau padaryti šiek tiek, pakeisti šiek tiek formuluotės. Manau, kad reiktų jam pritarti, taip pat pritarti ir aštuntam ir devintam pakeitimam. Manau, kad tokie kompromisai yra visai primtini. Aleksandros Arkas. Socialinės apsaugos klausimas. Ir tie amortizatoriai, pritarčiau tam, ką jūs sakėte. Malika Benarabatų, dėkoju, kad jūs paaiškinote, ką reiškia terminas SWIFT. Manau, kad toks paaiškinimas labai naudingas ir dėkoju taip pat, kad e, priminėte tai, kad socialinių investicijų paketas turėtų vaidinti kitą vaidmenį, nebūti cikliškas, skirtingai nuo ekonomikos. Taigi, tiek galiu pasakyti, atsakydama kalbėjusiam kolegom, balsuosime rytoj dėl pakeitimų ir kompromisinių pakeitimų, dar šiek tiek jos pakoreguosime iki rydienos ir tikiuosi, kad birželio mėnesį galėsime balsuoti plenarinėje sesijoje aiškiai išreikšdami, kokias ambicijas šioje srityje turi Europos parlamentas. Taigi baigėme penktą darbo tvarkės punktą ir dabar eisime prie kito darbo tvarkės punkto. Atsiprašau, ponas Ory. Lezárjuk a pontot, egyetlen egy mondat. Én... Ačiū. Prieš e, baigiant svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Suprantu, ką sakėte apie būstus, tačiau man tokia formuluotė reiškia, kad e, negalima įtraukti visiškos garantijos dėl būsto. E, kad privaloma įtraukti tokią formuluotę, privaloma įtraukti garantijas dėl būsto. Aš suprantu tai, bet kai kuriuose valstybėse narėse gali būti sunkumų ir mes sakome, kad subsidijuojame būsto suteikimą, nuomą, bet apskritai tokia formuluotė nebūtų labai skaidri. Ji yra per daug aptaki, per daug plati. Galbūt mes dvišalių pagrindų galėtume pakalbėti, bet čia sakoma, calls on member states to ensure the quality of social services for eligible persons, including their availability, accessibility and affordability, especially in the areas of health, long-term care, education, housing, energy, water. Būtent tą, ką jūs sakote, šitas pakeitimas ir atspindi. Čia mes kalbame ne tik apie nedidelės pajamas turinčių gyventojų būstus, bet ir apie socialinių būstų statymo galimybės. Bet manau, gal dvi šalių pagrindų pakalbėsime dar apie tai. Baigėme diskusiją šiuo klausimu ir balsuosime rytoj. Toliau septintas darbo tvarkės punktas. Suteikiu žodį ponai, poniai Danutai Jezlovieckai. Jinai pakalbės apie darbuotojų komandiravimo direktyvą. E, šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kaip vyksta dėrybos. Iš pradžių buvo numatyta planuoti rytoj dėl šio pranešimo. Dėja taip neįvyks, nes tai labai sudėtinga tema, sudėtingas klausimas. Mes turime susitarti dėl savo pozicijos, turime dėrėtis su taryba kuo greičiau mes pasitvirtinsime parlamento dėrybų mandatą, tuo bus geriau. Dabar suteiksiu žodį poniai Danutai Jezlovieckai. Ir galime jau pakalbėti apie pirmus kompromisinius pakeitimus. Tik aš nelabai dar supratau, ar tiem pakeitimam pritarė šešėliniai pranešėjai frakcijų pateikti pakeitimai. Ko gero dar turime pakeitimus konkrečių mm, kolegų, bet, bet kuriuo atveju suteiksiu žodį pranešėjai, ponė Danutė Jezlovietka. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad čia mes kalbame apie įgyvendinimo direktyvą, kuri turėtų pagerinti direktyvos 96-71 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymą. Ir ši gyvendinimo direktyva nekeičia pagrindinės direktyvos 96-71 turinio noriu pasakyti, kad ta direktyva liečia maždaug milijoną komandiruotų darbuotojų, skirtingai nuo vyraujančios nuomonės. Jinai ne tik taikoma rytų Europos e, darbuotojams, bet ir vakarų Europos darbuotojams. Pavyzdžiui, Prancūzija kiekvienais e, metais komandiruoja 200 tūkstančių darbuotojų, Vokietija 180 tūkstančių darbuotojų, taigi čia nekalbame vien tik apie rytų Europą. Buvo pateikta 800 pakeitimų, kurie labai įvairūs ir dažnai prieštaringi. Taigi buvo labai sudėtinga renkti kompromisinius pakeitimus, labai didelis darbas ir dėl to, kaip sakė pirmininkė, turėjome, e, turėjome nukelti balsavimo datą. Aš renkdama konsultacinius E, e, rengdama kompromisinius pakeitimus, tariausi ir su darbdaviais, e, darbdavių atstovais ir su darbuotojų atstovais, su kolegomis. Ir čia mes pateikėme pakeitimus, kurie užtikrina darbuotojų teisės ir taip pat sudaro galimybę darbdaviams pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Dėkoju visiems šešėliniam pranešėjams poniai Šrėdė ir poniai Kirš ir visiems kitiem, kurie labai e, nuoširdžiai dirbo jau keletą mėnesių. Mes e, dirbame visi kartu bendrai. Ir bendradarbiaudami nusprendėme parengti kompromisus siekdami, kad visas e, tekstas taptų labai aiškus. Matote kompromisų, kompromisinių pakeitimų pasiūlymą. Šios direktyvos pagrindinis tikslas yra kovoti su nelegalių darbuotojų komandiravimu. Komisijos pasiūlymas atitinkamai numato, bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių narių darbo inspekcijų ir įvairių kitų kontroliuojančių mechanizmų. Yra 23 straipsniai, iš jų sudėtingiausi yra 3, 9 ir 12. Dabar trumpai pristatysiu kompromisinius pasiūlymus. BB kompromisas. Čia mes patiksliname vykdymo direktyvos taikymo sritį Tai yra, kad ši direktyva siekia pagerinti pagrindinės direktyvos įgyvendinimą ir niekaip nekeičia pagrindinės direktyvos turinio. Ši įgyvendinimo direktyva yra papildoma. Toliau pakeitimas EE. E. Trečiame straipsnyje yra e, keletas sąrašų, ir kompetentingos institucijos tikrina, ar darbuotojų komandiravimas yra teisėtas, pasirinkdamos, ką jos tikrins. Noriu pasakyti, kad mes dar nenusprendėme, uh, kad uh, ar šiame, išvardin, ar šiame straipsnėje išvardinti elementai turi būti privalomi ar tik indikaciniai. Bijome, kad jei viską padarysime privalomu, tada padidės administracinė našta kompetentingoms institucijoms, padidės kaštai ir tai turės netinkamų, tai, tu, tai atsilieps e, smulkioms ir vidutiniams įmonėms. Toliau trečiasis direktyvos straipsnis – Čia kalbama apie papildomus direktyvos elementus, kuriuos valstybės narės gali numatyti, jei joms tai yra reikalinga. DD. Kompromisinis pasiūlymas. Čia kalbama apie tai, kokie mm, teisės aktai bus taikomi, jei bus išaiškinta, kad darbuotojų komandiravimas nelegalus. Čia daroma nuoroda į reglamentą Roma 1. Toliau. Ketvirtasis straipsnis C. Kompromisas. Čia kalbame apie ryšių palaikymo tarnybas. D. Kompromisas penktasis straipsnis. Čia kalbama apie e, galimybę gauti informaciją tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Pagrindinė informacija yra, priimančios, yra apie priimančios valstybės darbo sąlygas, kurios skelbiamos ir mm, tai užtikrintų, kad komandiruotėjai darbuotojai galėtų geriau gauti informaciją apie darbo sąlygas iš to tinklapio. Toliau, šeštasis straipsnis V pakeitimas. Čia kalbama apie tai, kad e, kai kompetentingos institucijos pateikia užklausą kitos valstybės kompetentingoms institucijoms, jos turi greitai reaguoti, siekdamos, kad bendradarbiavimas tarp šių institucijų būtų veiksmingas. E, w kompromisinis pakeitimas. Tai yra direktyvos septintas straipsnis. Steigimosi valstybės narės vaidmuo. Kaip priimančioji valstybė narė, paprašo informacijos iš tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi darbuotoja komandiruojantį įmonę. Pabrėžiama, kad e, ta informacija turi būti pateikiama veiksmingai. Taip pat mes norime pabrėžti, kaip svarbu, kad priimančioji ir kilmės valstybė narė atitinkamos e, tų valstybių narių tarnybos bendradarbiautų. Toliau aštuntasis straipsnis, kad valstybės narės užtikrintų E, tinkamą finansinę paramą e, reikalinga įvairių valstybių narių administracijoms bendradarbiauti šioje srityje. Toliau devintas straipsnis. Kalbama apie prieigą prie e, kai kurių dokumentų ir jų vertimą. Čia pateikiamas minimų priemonių sąrašas remiantis Europos teisingumo teismo sprendimu. Čia mes numatėme atvirą kontrolės priemonių sąrašą, kad valstybės narės galėtų dar į tą sąrašą įtraukti jiem reikalingas papildomas priemonės valstybė narė turi informuoti apie taikomas priemonės komisiją ir kitas valstybės narės. Ir taip pat kalbame apie tai, kad valstybių narių situacija yra skirtinga. Turiu galvoje ir darbo rinkų veikimą, ir komandiruojamų darbuotojų skaičių. Taigi valstybė narė pati turėtų pasirinkti uh, veiksmingiausias kontrolės priemonės. Jei tos priemonės būtų privalomos, tai manau, kad darbdaviams ir darbo inspekcijoms tektų per didelis krūvis. Todėl mes pasisakome už tų priemonių neprivalomą sąrašą. Juolab, kad dabar neturime tam ir pakankamai lėšų. Toliau CC pakeitimas. Tikrinimai inspekcijos. Čia kalbama apie tai, kad turi būti skirtos tiem tikrinimam reikalingos finansinės lėšos, kad turi būti rengiamos tikrinimų ataskaitos. FF kompromisas yra labai svarbus, jisai skirtas 11 straipsniui. Čia kalbame apie darbuotojų teisų apsaugą, apie jų teisės apskūsti. Darbuotojas gali pareikalauti, kad jam būtų kompensuota už nedarbo laiką arba už būstą. Taip pat komandiruotas darbuotojas gali paprašyti, kad jei jam netinkamai, jei nuo jo atlyginimo netinkamai nuskaičiuotos socialinės išmokos, kad jis gautų atitinkamą kompensaciją. 12 straipsnis. Bendra atsakomybė. Čia mes įtraukėme nediskriminavimo taisyklę, siekiant, kad komandiruotėm darbuotojam būtų suteikta ta pati apsauga, kaip ir nekomandiruotėm darbuotojam toje valstybėje narėje. HH ir KK ir LL 16 straipsniui numatyti pakeitimai. Čia kalbame apie tarp valstybinį kompensavimo mechanizmą ir siekiame kad bendradarbiavimas būtų efektyvesnis. Į pakeitimas yra skirtas 18 straipsnių darbuotojų komandiravimo sistema, dabar veikia e, gerai ir čia kalbama apie rinkos informacijos sistemą ir kalbam apie tai, kad valstybės narės turi bendradarbiauti, naudodamosi tą sistemą. Taryba dabar irgi prims savo poziciją dėl šio pasiūlymo. Tikiuosi, kad kai taryba gaus dėrybų mandatą, galėsime pradėti e, trilogą. Dėkui. Um, Steven Hughes, puis. Uh... Steven Jorgs, po to kiti kalbėtojai. Much, Ačiū gerbiamoji pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams. Žinome, kiek daug laiko dirbome kartu, stengdamiesi parengti kompromisus ir jau ne pirmą mėnesį dirbame. Uh, tuo klausimu. Kaip minėjote diskusijos pradžioje, pirmininkė, dar visiškai šiais klausimais nesusitarta. Pasiekta pažangos dėl daugelio aspektų, dėl daugelio kompromisų, kuriuos paminėjo pranešėja. Tačiau vis dar turime labai svarbių klaustukų dėl pačių svarbiausių straipsnių šiame pasiūlyme. Ir apskritai mes kalbame šią temą, todėl kad Europos teisingumo teismas yra prieimęs daug sprendimų ir atsispindi pusiausvyros stoka viena vertus ekonominė laisvė, kita vertus e, darbuotojų ir profsąjungų pagrindinės teisės, taip pat teisės e, imtis e, kolektyvinių veiksmų. Mes vis dar esame įsitikinę ir jau po pirmo teismo sprendimo teigėme, kad reikia peržiūrėti e, pirmąją direktyvą. Ir pirmininkas Barozo teigia, kad bus pateiktos, e, pateikti du teisės aktai - gyvendinimo direktyva e, ir vykdymo dokumentas teigė, kad nėra reikalo grįžti prie pirminės direktyvos ir ją peržiūrėti, bet mes manome, kad tai būtų galima geriausiai išspręsti esamas esminės problemas, kurios yra nurodytos ir teismo sprendimuose. Visos politi politinės frakcijos nėra visiškai patenkintos dėl šio dokumento ir bus įgyvendinimo direktyva, norėčiau paminėti du dalykus. Mums nereikėtų su įgyvendinimo direktyvos pagalba pakeisti šį dokumentą. Mums reikia patobulinti esamos direktyvos įgyvendinimą. Būtent tuo tikslu ir rengėme kompromisus. Ir tai liečia ne tik rytų Europos šalis, Tai nėra rytų ar vakarų klausimas. Mums reikalinga tokia sistema, kuri būtų tinkama visiems darbuotojams, visiems darbdaviams, kurie teikia paslaugas ne vien savo šalyje. Ir tai yra bendras taisyklių nuostatų rinkinys, kurį turime turėti. Taigi, pažangos dėl kai kurių straipsnių pasiekta, tačiau vis dar likia svarbių klausimų, ypač dėl pirmo straipsnio, dėl šios direktyvos taikymos ryties, dėl trečio straipsnio, dėl prevencijos piknaudžiavimo. Ir piknaudžiavimo dabartinė direktyva dėl devinto straipsnio, dėl nacionalinių E, kontrolės priemonių ir 12 straipsnio dėl jungtinės atsakomybės ir dėl rango sutarčių. Norėčiau grįžti dar prie tų klausimų. Pirmame straipsnėje mes norėtume, kad būtų e, kalbama apie daugiau dalykų ir norėtume, kad už atskirus klausimus būtų komitete balsuojama atskirai pirmiausia, reikėtų patikslinti, kas yra viešosios politikos nuostatos. Taryba tai nurodė, po to buvo parengta direkti, parengtas dokumentas dėl trečios straipsnio dešimtos dalies ir mums labai reikėtų patikslinti šias viešas, viešosios politikos nuostatas. Ir dabar aš kalbu ne apie deklaraciją, bet kalbu apie direktyvos straipsnį. Taip pat labai svarbu patikslinti, kad visa tai niekaip nepadarytų jokio poveikio valstybių narių kompetencijai nustatyti darbo sąlygas. Taip pat labai svarbu, koks šio straipsnio santykis su ES teise 39 direktyvoje ir šioje įgyvendinimo direktyvoje reikėtų suderinti nuostatą su kitais ES teisės aktais ir tai reikėtų pabrėžti dar labai svarbu šios direktyvos ir direktyvos dėl laikino darbo santykis. Dėl trečio straipsnio, dėl piknaudžiavimo prevencijos. Norėčiau paminėti keletą svarbių dalykų. Pranešė taip pat sakė, kad mes tengiamės patobulinti įgyvendinimo direktyvą, kurios numeris 9671. Mes iš ties norime ją patobulinti, taigi ir trečiame ir devintame straipsnėje yra daug argumentų, ar reikėtų vartoti žodį shall ar may. Ar valstybės narės gali ar privalo daryti kai kurios dalykus. Mano nuomonė turėtų būti žodžis shall priešingo atveju E, nepabrėšime direktyvos įgyvendinimo. Tos valstybės narės, kurios atlieka daugiau tais klausimais, jos gali nesirūpinti dėl šios direktyvos įgyvendinimo, o tos, kurios atlieka labai mažai ir toliau e, nedarys daugiau, nes nuostata yra ne, būt, būtų neprivalomojų pobūdžio. Ir tai yra labai svarbu paskutinėme dokumento tekste, kurį pateikė pranešė vakar vakare mes dar tarėmės dėl kompromisinių pasiūlymų. Dabar dėl trečios straipsnio pirmos dalies pranešė teigia, kad kompetentingos institucijos įvertins visas sudedamasias dalis dėl vykdomos veiklos. Vėlgi yra žodis mei gali ir mm, norėčiau vis dar pasiūlyti padiskutuoti tuo klausimu. Dabar pereinu prie trečio straipsnio pabaigos ir vėl manau, kad labai svarbu mm, įtraukti papildomą dalyką ir nurodyti, kokie, kokiais teisės aktais reikėtų remtis. Ir tai, kas nurodyta pranešėjus, nepakankama. Uh, nes minimas tik vienas reglam, reglamentas ir vis dar lieka bejonių, taigi reikia daug aiškiau nurodyti, kokia teisė yra taikoma ir tai reikia padaryti trečio straipsnio pabaigoje. Dabar norėčiau pereiti prie devinto straipsnio. Devintas straipsnis, kaip jau minėjau, yra labai svarbus Ir vėlgi yra klausimas, ar valstybės narės gali taikyti nu, šiame straipsnėje nurodytą kriterijų sąrašą, ar privalo jį taikyti. Taigi vėl aš manau, kad turi būti žodis šel, taiko kriterijus. Ir dauguma pateiktų pasiūlymų uh, Mes jų išties turime daug ir juose visuose nurodyta žodis shell. Ir EPP e frakcijos ir kitų frakcijų pateiktuose pasiūlymuose yra privalomojo pobūdžio nuostata. Dėl devinto straipsnio dar jame rašoma, kad asmuo, kuris komandiruoja darbuotojus, e, atitinkamai nacionalinė kompetentinga institucija pateikia deklaraciją ir kad ta deklaracija turi būti pateikta bent prieš penkias dienas, prieš prasidedant komandiruoto asmens darbui. Taigi manome, kad nepakanka to žodžio iš anksto, nes tai gali būti, informacija gali būti pateikiama prieš vieną minutę ir tuomet gali nebūti laiko atlikti reikalingus patikrinimus. Pranešė taip pat teigi, kad yra nebaigtinis sąrašas ir nepakanka parašyti, kad valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus ir kontrolės priemonės, kad galėtų tinkamai gyvendinti savo priežiūros funkcijas ir kad jos būtų nediskriminuojančios ir proporcingos. E, kai kalbant apie nebaigtinį sąrašą, to pakaktų bet kiek komisija galės kontroliuoti tas papildomas priemonės, kurios valstybės narys, kurias valstybės narys gali taikyti. Ir dar vienas dalykas. E, atsiprašau, sako kalbėtojas du dalykai. Vienas iš jų yra susijęs su 11 straipsniu. Šiame straipsnėje mes nurodėme dvi nuostatas papildomas. 11 e, straipsnio trečioje ir ketvirtoje dalyje. Trečioje dalyje rašoma taip kad profsąjungos turi teisę imtis kolektyvinių veiksmų, kad galėtų užtikrinti šios direktyvos laikymasi. Ir 96 direktyvos laikymasi, o ketvirtoje dalyje rašoma, kad nacionalinės nuostatos kuriomis remiantis šie susitarimai yra įgyvendinami. Mes manome, kad tai yra labai svarbu. Ir e, jie nei kiek nesumenkina tos minties, kad reikia įgy... sustiprinti 96 metų direktyvos įgyvendinimą, ypač atsižvelgiant į Laval bylą. Manome, kad labai svarbu paminėti šiuos, turėti galvoje šį teismą sprendimą ir tinkamai gyvendinti direktyvą. Ir paskutinė pastaba dėl 12 straipsnių ir tai yra jungtinė atsakomybė. Uh, gali būti problema, kai tikrinamas tinkamas direktyvos įgyvendinimas. Dėkojame pranešėjai, kad pateikė pasiūlymą dėl 12 straipsnio formuluočių. Pirmininkė, džiaugiamės, kad jau yra tekstas tuo klausimu, konsultuojasi su teisininkais tuo klausimu ir nemanome, kad dabartinio pasiūlyme pateikta pirmoji dalis yra reikalinga, nes darbdaviai jau ir taip turi mokėti e, atlyginimą tinkamą ir kitus dalykus. Taigi pasiūlymas yra įdomus ir man atrodo, kad teisininkai, su kuriais konsultuojamės, tam pritars ir galėsime e, pritarti šiam dokumentui. Taigi kol kas tiek, dar reikia atlikti papildomo darbo ir rytoj šešėliniai pranešėjai renkasi 8 valandą ir toliau dirb šios, šiuo klausimu. Stengsimės pasiekti susitarimą dėl šių svarbių klausimų. Dėkoju. Manau, kad iš tiesų labai svarbu, kad mūsų komitete šis klausimas yra išsamei diskutuojamas. Žinome apie dėrybas tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Labai svarbu, kad žinotume ne tik situaciją parlamente, bet ir už parlamento sienų, kaip vyksta dėrybos ir taryboje. Čiaba. Ar galėčiau pirmą Nadiai Hirš suteikti žodį? Pirmiausia, Nadiai Hirš. Nadiai Hirš Tomas Hendel, o po to kiti, prašom. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst einmal. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Buvome surengę ne vieną susitikimą, labai daug laiko skiriame šiam dokumentui ir tai labai svarbu, mano nuomonė mums pavyko pasiekti labai gerų tarpinių rezultatų. Mes taip pat neatsiliekame nuo grafiko, galėsime balsuoti Liepos mėnesį, ne visuomet taip nutinka. Gal nepavyks, žinoma, bet aš tikiuosi, kad bendradarbiaudami taip ir toliau mes tikrai to pasieksime. Aš norėčiau aptarti keletą straipsnių, kurie mums yra labai svarbus. Trečias straipsnis pirmiausia. E, čia kyla klausimas dėl apibrėžimų, nepriklausomumo apibrėžties. Aš manau, kad reikėtų šiek tiek patikslinti šį aspektą. Aš kalbu apie trečią straipsnį, kompromisinį AA pakeitimą. Mums reikia dar kartą peržiūrėti šį kompromisinį pakeitimą. Toliau. Kitas straipsnis. Toliau devintas straipsnis. Z. Kompromisinis pakeitimas. Mums pavyko rasti sutarimą dėl žodelio mei. Ir aš manau, kad mums pavyko pasiek, rasti sprendimą. Taigi e, aš galėčiau pasakyti, kad turbūt šis kompromisinis pakeitimas yra visiems priimtinas. Turiu mažą klausimą dėl Z kompromisinio pakeitimo. B punkte yra kalbama apie dokumentų saugojimą dviejus metus. Po to, kai komandiravimas yra pasibaigęs. Ir mes norime įtraukti dar vieną punktą kuriame būtų sakoma, kad dokumentai pagal nacionalinę valstybių narių teisę būtų saugomi dar kurį laiką po komandiravimo pabaigos. Aš tiesiog norėčiau, kad šie du punktai būtų susijęti, kad jie būtų vienoje vietoje, nes jeigu jie bus susijęti, tai mums problemų jokių nekils. Svarbiausia, aš manau, aiškiai nurodyti, kad tokie dokumentai privalo būti saugomi. Negalima aiškinti šios nuostatos savaip. Negalima tokių dokumentų atsikratyti dėl mokestinių priežasčių, todėl reikia labai aiškiai nurodyti, kad dokumentai bus saugomi. Taigi pasikartosiu, manau, kad reikia šioje vietoje daugiau aiškumo. FF kompromisinis pakeitimas, 11 straipsnis. Paskutinis punktas, paskutinis sakinys reikalauja didesnio aiškumo. Kolega Benjan e, sakė, kad e, Šis straipsnis yra svarbus tais atvejais, kai komandiruoti darbuotojai grįžta iš valstybės narės, kurioje vyko komandiravimas, įskaitant asmenis, kurie klaidingai buvo save įvardyję kaip savarankiškai dirbančiais asmenimis. Ir kolega Benjon buvo pateikęs kitokią formuluotę. Mums yra svarbu tiksliai apibriežti darbuotojų kategorijas. Toliau 14a straipsnis. Čia yra kalbama apie atsisakymo priežastis, atmetimo priežastis. Ar tai yra būtina, nes gali atsitikti taip, kad valstybių narių valdžios institucijos turės visą katalogą, kurio galės pasitelkti ir aš nežinau, ar šiame kompromisinėme pakeitime tai yra būtina. O toliau 16 straipsnis. Kompromisinis KK pakeitimas. Užimtumo komitetas nebuvo pateikęs pakeitimų šiam straipsniui. Čia kalbama apie nuobaudas, ar jos lieka valstybėse narėse, kurios pareikalavo susimokėti nuobaudas, ar įmonės būstinės e, šalyje tos nuobaudos lieka. Komitetas aš manau, turėtų pagalvoti apie tokio pakeitimo pagrindą, nes kol kas atrodo, kad tokio pagrindo nėra. Tuo savo pastebėjimus ir baigsiu. Manau, kad turiu pasakyti, kad kitiems kompromisinės pakeitimams aš pritariu. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Tomas Handel, puis, uh... Tomas Handel. O po to Čabadė. Ačiū pirmininkė. Vakar jau svarstėme šį dokumentą, nagrinėjome kompromisinius pakeitimus, mums reikalinga dar keletą vietų patobulinti. Taip, aš sutinku, kad dar yra ką nuveikti. Ir iš esmės reikėtų paminėti du pagrindinius dalykus. Visuomet vyko diskusijos dėl įgyvendinimo direktyvos. Ji negali pakeisti pirminės direktyvos Mums reikia pagerinti dabartinę padėtį. Ir pagrindinis principas būtų toks. Aš visiškai pritariu Stephen Hughes. Mums reikia galvoti apie labiau saistančias, labai, labiau privalomas priemonės, labiau dažniau naudoti žodį shall negu kad may. Bet mes čia netiek nagrinėjame Teisingumo teismo jurisprudenciją, mes esame teisės aktų kūrimo institucija ir mes turime pasirūpinti tuo, kad mūsų pasiūlymai sustiprintų tas privalomasias nuostatas direktyvoje. E, kitas dalykas, dėl kurio mes ne visiškai sutarime, yra piknaudžiavimo atvejai mes turime pagalvoti apie kriterijus ir jų įtraukimą į trečią straipsnį. Toliau patikrinimai devintas straipsnis. Čia mes galvojame sustiprinti pirminę direktyvą. Mes nenorime apriboti kontrolės priemonių. Mes siektume uh, atviresnio sąrašo, kuris užtikrintų, kad atitinkama atsakomybė e, prisima atitinkamos valdžios institucijos ir kad būtų numatytos tinkamos priežiūros ir kontrolės priemonės. Kilmės šalis, Volkensteino direktyva, šie klausimai buvo kilę nekartą diskusijos metu ir primančioji šalis nėra vienintelė. Mes turime dar padirbėti ties šio klausimu su pranešėja, turime pasirūpinti, kad aiškus principai būtų nustatyti. Taigi padirbėkime dar šiek tiek ir aš pats pateiksiu savo pakeitimų raštu dėl šio klausimo ir paremsiu mūsų pagrindinės mintis. Aš pritariu Steven Hughes dėl kolektyvinės, jungtinės ir individualios atsakomybės mes turėtume būti atsargus. Taigi turime pasirūpinti, kad ši atsakomybė būtų tinkamai apibriešta. Taip pat pritariu e, ponė Hirš, ji kalbėjo apie dokumentų saugojimą. Mums yra svarbus teisinis aiškumas, teisinis tikrumas, tai, tai taip pat yra labai svarbu darbuotojams. Uh, labai svarbu, kad šie dokumentai būtų prieinami iškilus teisminiams ginčiams. Teisės ekspertai taip pat yra pabrėžę šio klausimo svarbumą. Kitas klausimas yra, kiek ilgai šie dokumentai turi būti saugomi. Mes turime rasti sprendimą e, šiam šiai problemai ir užtikrinti teisinį tikrumą. Taigi kolegė Hirš pateikė tikrai labai gerų pasiūlymų. Šiandien mes ketiname pateikti ne vieną pasiūlymą raštu ir tai tikiuosi pagerins dokumentą ir tikiuosi, kad tolesnės diskusijos bus racionalios. Ir tikiuosi, kad darbuotojų padėtis bus sustiprinta Europoje. Ačiū ponas Čebadį ir Salas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad kalbu ne kaip EPP koordinatorius, pristatysiu savo asmeninę nuomonę. Atrodo, kad nesutarimai kyla ne tiek tarp politinių frakcijų, kiek tarp nacionalinių delegacijų. Niekuomet nemaniau, kad mums reikia daryti direktyvos pataisas. Visuomet maniau, kad svarbiausia yra pagerinti direktyvos įgyvendinimą. Ta būtent ir siekiama užtikrinti. Ir EPP frakcija tam taip pat pritarė straipsniai 3, 9 ir 12. Tai yra labiausiai ginčiami straipsniai, daugiausia problemų keliantys straipsniai. Nepaisant visko, mes judame kompromiso link. Aš esu vienas iš tų, kurie mano, kad Mums reikia tokio sprendimo, kuris leistų valstybių narių valdžios institucijoms vykdyti priežiūros e, funkcijas. Mums reikia praktinio sprendimo, kuris būtų pritaikomas praktikoje. Negalime sukelti naujų sunkumų ir problemų. Taigi kompromisiniai pakeitimai turėtų pripažinti labiau nacionalinius priežiūros mechanizmus. Kaip sakė pirmininkė, labai svarbu suvokti, kokia yra kompromisų rengimo tvarka ir kokia yra dabartinė padėtis. Žinau, kad taryboje yra susidariusi blokuojanti mažuma ir mes nežinome, kokia bus penktadienį vyksiančio korepero išdava, o tai be jokios abejonės padarys didelį poveikį, ar dokumentas bus tvirtinamas pirmininkaujant Airijai ar Lietuvai. Toliau, 12 straipsnis. Su Brangovu atsakomybė neturėtų būti apibriešta šios direktyvos įgyvendinimo taisyklėse. Man ne visiškai aišku, ar mes kalbame apie viešųjų fondų atsakomybę ar apie bendrasias atsakomybės civilinės teisės kontekstą, nes tai yra didžiulis skirtumas. Aš išvelgiu tendenciją, kad e, tose valstybėse narėse, kur subranga yra labiau reglamentuojama, tose valstybėse nereikėtų labai didelių pokyčių įvedinėti. Išklausiau Stephen Hughes dėl penkių dienų termino penkių dienų terminas galėtų būti pagrystas tam tikrais atvejais. Bet yra ir kitų atvejų, garantijų atvejų, kai penkių dienų galutinis terminas nėra geras. Ir žinoma, kai kurie gamintojai kalbant apie garantinį aptarnavimą, taiko dar ir savo taisyklės. Taigi kai kuriais atvejais penkių dienų taisyklė gali būti primtina ir lengvai pritaikinama, pritaikoma, kitais atvejais dėja ne. Tai aš siūlyčiau persvarstyti e, šį penkių dienų terminą. Galbūt reikėtų lankstesnio sprendimo šioje vietoje. Ačiū pirmininkė. E, labai džiaugiuosi, kad e, nors ir lietai, bet užtikrintai mes judame kompromisinių pakeitimų link. Ir aišku, labai gerai, kad mes turime daugiau laiko kompromisiniams pakeitimams parengti. Ačiū. Taip, judame po truputį, bet dar kelio pabaigos nepriejome, bet vis tiek matome jau šviesą tunelio gale. Yo sí voy a hablar en nombre del Grupo Socialista. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu socialdemokratų frakcijos vardu, ne kaip kolega prieš mane kalbėjęs. Mes savo frakcijoje stebime e, šio dokumento rengimą. Steven Hughes kalbėjo, jis pristatė tiek savo, tiek ir socialistų frakcijos nuomonę. Ir dabar aš norėčiau ponė Jazlovievskai pasakyti keletą žodžių visų savo kolegų vardu. Pirmiausia, mes pristatome kompromisinius pakeitimus socialdemokratų frakcijos vardu, tačiau tai nėra vienintelis dalykas, nes ne visi frakcijos nariai tiems pakeitimams pritarė. Tai aišku nėra toks svarbus dalykas, bet yra ir svarbių dalykų. Mes ne visą laiką sutarėme dėl bendros pozicijos. Ir mūsų frakcija nepritars jokiems kompromisams, jeigu nebus bendro sutarimo. Negali būti dalinių susitarimų frakcijoje. Mums reikalingi bendri, visapimantis sprendimai. Mes jau girdėjome, kad daugiau kaip milijonas darbuotojų yra susijęs su komandiravimu. Tačiau mums svarbiausia yra Europos socialinis modelis. Mes negalime pamiršti e, tokios pozicijos. Mes norime ne tik sustiprinti dabar taikoma direktyva, mums reikalinga nauja direktyva. Mums nepakanka tik kosmetinių pataisimų. Mums reikia sustiprinti visas, visus aspektus - priežiūrą. Yra daugybė juodųjų skilių. Mes šiais laikais susidurėme su rimtomis grėsmėmis. Rimtos grėsmės kyla ekspertams, specialistams. Yra sukuriama daugybė fiktyvių įmonių, yra apeinami nacionaliniai teisės aktai ir jų nuostatos, mes turime atremti šį iššūkį, turime nustatyti tam tikrus kriterijus, kurie privalo būti griežti. Taigi, ponė Jezlovėska, pagrindinė problema yra tokia, kad trečias, devintas straipsnis negali būti pasirinktiniai, pasirinktinio taikymo. Šios priemonės negali būti pasirinktinės, jos privalo būti uh, privalomos. Mes kalbame apie įgyvendinimą Europos lygių, mes negalime palikti valstybėms narėms galimybės rinktis. Valstybės narės turi sugriežtinti kontrolę. Valstybės narės negali nevykdyti kontrolės funkcijų, negalime Europos lygių palikti tokių spragų, tokių juodųjų skylių. Pagrindinis klausimas yra susijęs su žodeliu shell. Visa tai turi būti privaloma. Taigi mes, kai kalbame apie individualias teisės, kolektyvinės teisės, mes negalime dar labiau didinti biurokratinės naštos. Fiktyvios įmonės kurios netaiko socialinės atsakomybės priemonių. Jas būtina suvaldyti. Mums tam reikalinga kontrolės sistema. Mums reikia naudoti tokią kalbą, kuri būtų suprantama visiems, informacija turi būti prieinama visiems. Mes turime mąstyti apie darbuotojus, apie darbuotojus, kurie praranda darbo vietas. Taigi tokios priežiūros priemonės negali būti pasirinktinės ir jeigu jūs toliau siūlysite tokį pasiūlymą, aš tam tikrai nepritarsiu. Socialistai galvoja, kad e, dabartinė situacija yra sudėtinga. Darbuotojų judėjimui kyla grėsmių. Mes pasisakome už teisių, už įstatymų, už konvencijų laikymasi. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 11 straipsnį. Ir kolektyvinės teisės yra numatytos jau ištisus metus daugybei darbuotojų. Ir aš negaliu pritarti tam, kad Europa iš tiesų nebegerbė tų nuostatų, kurios buvo gerbiamos per praeina, praėjusius dešimtmečius. Taigi yra dar tokių elementų, kurie nėra tik semantiniai, tik stilistiniai. Mes kalbame apie standartą, kuris negali būti tik rekomendacija. Privalome turėti privalomą standartą, kuris, turėtų, kuris būtų gerbiamas visur, kurio būtų laikomasi visur nes šie klausimai yra itin svarbus. Ir jie turi įtakos ir valstybių narių įvaizdžiui bei reputacijai. Bet e, dėkuoju Jums už Jūsų nuveiktą darbą. Tikrai daug dirbote. Ir mes sakome, kad e, pakeitimai turi būti ne kosmetiniai, nes negalime padaryti tokių pakeitimų, kurie nuvestų mus į grėsmingą padėtį. Ačiū. Vien socialistai žiūriu kalbą, galbūt šiek tiek pakeiskime dabar kalbėtojų tvarką. Ole Kristensen, po to Saria Saja. Tak for det, eh, fru formand, og tak for... Eh, Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems, kurie rengia šį dokumentą susijusi su įgyvendinimo direktyva. Be jokios abejonės, ji e, turės įtakos Europai. Ir pranešėjai aš noriu pasakyti, kad Mums netaip svarbu išsiaiškinti, kas yra laisvo judėjimo šalininkai. Mes norime, kad tas darbuotojų judumas būtų išsaugotas. Reikia net sustiprinti laisvo judėjimo nuostatą. Ir tai yra šiandien svarstamos direktyvos esmė laisvo judėjimo laisvės išsaugojimas taikant atitinkamas sąlygas. Mes taip pat e, žinome, kad e, yra asmenų, kurie piknaudžiauja darbuotojų judėjimo teisę, o tai iškraipo konkurenciją ir kai kuriais atvejais lemia darbuotojų išnaudojimus. Tai yra blogas reiškinys, tam tikrais atvejais ir neteisėtas. Todėl šios direktyvos tikslas yra užtikrinti sąžininga konkurencija tarp įmonių bei sąžininga konkurencija tarp darbuotojų. Aš peržiūrėjau kompromisinius pakeitimus ir turiu pasakyti, jog nemanau, kad jais užtikriname sąžiningą konkurenciją. Aš dabar nekartosiu, ką sakė Stevenas apie trūkumus, tiesiog pabrėšiu keletą aspektų. Aš negaliu pritarti DD kompromisui nes tokiu būdu mes žengtume didžiulį žingsnį atgal, kalbant apie Romus vienas nuostatos įgyvendinimą. Tokiais atvejais turėtų būti taikomas lygybės principas ir 45 straipsnis. Mūsų tikslas yra išvengti piknaudžiavimo darbuotojų judumo teisę. Aš taip pat negaliu pritarti FF pakeitimui 11 straipsnis. Ta sakė ir kolega Serkas. Profsąjungos gali imtis priemonių tik darbuotojams pritarus tai prieštarauja daugybės valstybių narių taikomai praktikai. Taigi, Danuta, aš norėčiau, kad būtų užtikrintas tinkamas įgyvendinimas, kad mes iš naujo pasitikėtume socialinę Europą krizės metu. Tie, kurie laikosi taisyklių, turi būti gerbiami, tie, kurie jų nesilaiko, turi susilaukti sankcijų. Mes rinkiminės kampanijos metu piliečiams turime tą aiškiai pademonstruoti. Turime pademonstruoti, kad Europa bendradarbiauja kaip galima geriau ir kad Europa yra numačiusi minimalius socialinius standartus visiems savo darbuotojams, nesvarbu, kur darbuotojas dirbtų. Mums reikalinga tokia Europa, kuri užtikrintų sąžiningą konkurenciją tarp įmonių, tarp darbdavių. Taip pat manau, svarbu paminėti štai ką. Jeigu mums nepavyks tinkamai išspręsti šio klausimo, piliečiai sureaguos ir tą reakciją mes pamatysime kitų metų rinkimuose. Ir jie pasirinks netradicinės partijas, bet tas partijas, kurios siekia vesti Europą nacionalistiniais keliais. Ačiū. Savi Esaja, o po to Ponas Ludvigson. Uh, like uh, the... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau oficialiai pasakyti, kad šiame komitete neverčiama į, į suomių kalbą. Aš esu komiteto visateisė narė ir reikalingas vertimas. Kalbu angliškai, švediškai, suprantu ir kitų kalbų, tačiau norėčiau naudoti savo gimtają kalbą, kai kalbame apie teisėkuros klausimus. klausimus Taigi, pirmiausia, ačiū Danuta. Ir jūs, ir visi šešėliniai pranešėjai puikiai padirbėjote. Kaip mes suprantame, šis darbas vis dar vyksta. Tačiau norėčiau paminėti tris dalykus, tris straipsnius, kurie, mano nuomonė, yra patys svarbiausia. Mūsų tikslas yra neleisti piknaudžiauti komandiruojamais darbuotojais ir kad verslininkai konkuruotų e, sąžiningai. Nes nereikėtų bausti tų, kurie vykdo savo įsipareigojimus dėl neteisingos konkurencijos. E, Europos Sąjungoje yra problemų su rinkomis, Taigi dėl trečio straipsnio norėčiau paminėti pirmos dalies paskutinį sakinį, kuriame rašoma, kad jeigu vienas, vieno ar kito dalyko nesilaikoma, tai nebūtinai e, atsiranda kliūčių komandiravimai. Klausimas yra, ar iš tikrųjų šiame straipsnėje reikėtų tiek daug kalbėti apie privalomo ir neprivalomo pobūdžio nuostatas. Reikėtų turėti galvoje visą situaciją. Nes jeigu tikrai suprasime šios dalies prasme, ypač pirmos dalies pabaigą, tai bus aiškiau ir lengviau galėsime išspręsti privalomų ir neprivalomų nuostatų klausimą. Kitame straipsnėje iš tikrųjų reikia žo, privalomų nuostatų žodžio šel, nes valstybėse narise institucijos e, privalo įgyveninti savo įgaliojimus, taigi kalbant apie devintą straipsnį, tai yra ypač svarbu, kad institucijos galėtų tinkamai naudoti savo galiomis. Dvyliktame straipsnėje, kaip supratau, formuluoti netitinka to kompromiso, dėl kurio buvo susitarta viešųjų pirkimų srityje. Ir galėtume ir pritarti tokiai formuluotėjai, o dėl kitų kompromisinių pasiūlymų būtų galima dar diskutuoti dėl formuluočių, tačiau Iš principo jos priimtinos ir palinkėčiau darbingos nuotaikos toliau svarstant šį dokumentą. Ačiū. Liudviks žodis. Iš ties e, jau daug kas buvo tuo klausimu pasakyta. Galėčiau tik pasakyti, kad visiškai pritariu Stevenui Hughes. Visų šimtų procentų pritariu. Šiek tiek nusivyliau dėl pasiekto kompromiso, manyčiau, kad yra tuo klausimu sunkumu nacionalinės profsąjungos nėra patenkintos tokia situacija, kalbant apie pagrindinę direktyvą. Tai joje yra numatoma apsauga komandiruojamiems darbuotojams, e, yra priimta laval byla ir teisingumo teismo sprendimas. O dabar mums reikia šiek tiek padidinti reikalavimus, priešingo atveju negalėsime atlikti bendros rinkos pažeidimų prevencijos. Negalime pritarti atlyginimų dempingui. Ir aš kalbu ne tik apie darbo rinką, bet apie sąžiningas pagrindinės taisyklės, sąžiningą konkurenciją, rimtos įmonės turi konkuruoti darbo rinkoje ir su netokiomis rimtomis įmonėmis ir priešingai situacija nebūtų priimtina. Kalbant apie nesaistančias priemonės, gal ir gerai, bet mano frakcija sunkiai tam galėtų pritarti, nes tai ne žingsnis pirmin, o atgal. Ir jeigu nuostatos būtų privalomojo pobūdžio, tuomet būtų nustatyti reikalavimai dėl kontrolės, priešingo atveju jie nebus įgyvendinami ir visiškai šis dokumentas praras savo prasme. Būtų galima patobulinti siektinus rezultatus. Džiaugiuosi, kad pasiekėme kompromisų. E, kalbant apie tarptautinės įmonės, pavyzdžiui, Volvo, Joje dirba daug kvalifikuotų darbuotojų, jie turi daug patirties ir mes turėtume remtis tokių įmonių patirtimi ir turėtume dirbti tuo klausimu. Nustatyti ir tam tikrų sąlygų ir kalbu, kad tikrai yra ir nesažiningai dirbančių įmonių, kurios pažeidinėja reikalavimus ir todėl reikalingos saistomos nuostatos. Priešingo atveju nepat, nepatobulinsime, nepagerinsime darbuotojų sąlygų, o atvirkščiai pabloginsime. Ačiū toliau Elizabeth Šoka. Ačiū. Atsiprašau, kad nedalyvavau visoje diskusijoje nuo pradžių, turėjau kitą susitikimą, bet skaičiau informaciją ir daug susipažinau su visais pateiktais argumentais. Norėčiau pasidalyti patirtimi, kuri susidarė dirbant prie kompromisinių pasiūlymų. Buvau gerąją prasme nustebusi, kad vyravo konstruktyvi ir teigiama darbo atmosfera. Kompromisai nebuvo lengvi, ne visų klausimų, ne visus klausimus išsprendėme, bet buvo pasiekta didelė pažanga. Vienas iš man labai svarbių dalykų buvo iš karto susitarti, kad Nenorime, kad gyvendinimo direktyvoje nuostatos būtų švelnesnės nei pagrindinėje direktyvoje. Ir tai yra susijęs su penktu, ketvirtu ir trečiu pagrindiniais direktyvos straipsniais. Penktame straipsnėje rašoma, kas yra atsakingas už patikras Europos Sąjungoje ir kas atsakingas už darbuotojų teises. Tai yra ta valstybė narėje, kurioje atliekamas darbas. Ir tai yra tas principas, kuriuo neturėtume suabejoti, dėl kurio visi susitarėme. Kalbant apie Yra pateiktas atviras sąrašas, nebaigtinis sąrašas, jis yra nurodytas Europos įgyvendinimo direktyvoje, jis taip pat yra privalomas, jeigu, net jeigu nėra nuostato nurodyta šial. Tačiau norėtume kad bu, liktų žodis mei, nes norime, kad nacionalinės valdžios institucijos būtų atsakingos Ir tokiu atveju, remianti šiais teisės aktais, atsirastų šiek tiek lankstumo, o jeigu taip nenutiktų, tuomet būtų sunku įsivaizduoti, kaip viskas turėtų veikti. Matome, kad šioje srityje situacija keičiasi, kartais netgi kasdien Bet negalime teksto keisti kiekvieną kartą, būtent todėl kai kur reikia mei nuostatų, neprivalomo pabudžio nuostatų. Įgyvendinimo direktyvoje nurodyti principai yra aiškus ir tai yra pažanga. Jie turėtų padėti mums parengti apibriežti, apibriežtis, kaip reikėtų interpretuoti privalomo ir neprivalomo pabudžio nuostatas. nes reikia apibriežti tokius dalykus ir suteikti valstybėms narėms laisvės, jeigu susidurtų su tokiomis nuostatomis, tokia situacija, kuri neapibriežta šiame dokumente. Ir štai kalbame apie direktyvą, darbuotojai ir jų teisės yra pats svarbiausias dalykas. Mes jau esame pasiekę daug kompromisų, ne, ne, ne visais klausimais ir Danuta žino, kad kai kurios klausimus labai kritikuoja, bet mes pasiekėme pažangos ir patobuliname komisijos pateiktą dokumentą. Parengėme geras formuluotės dėl savarankiškai dirbančių asmenų. privalome laikytis val, gerbti valstybių narių darbo įstatymus. Priešingo atveju neįsivaizduoju, kaip praktiškai toks dokumentas galėtų veikti. Ir nežinau, e, kokia formuluotė atspindėtų visų valstybių narių teisės aktus. Būtent todėl palikome tokią galimybę valstybėms narėms nustatyti savo sistemą mums pavyko dėl Roma 1 reglamento. Mano pozicija to klausimo labai aiški, jie remiasi daugiametė mano patirtimi. Jan Andes mėgino įvesti pakeitimų Roma 1 reglamente, tačiau šis reglamentas toks, koks jis yra, dabar negali būti taikomas komandiruojamiems darbuotojams. Teoriškai mes galime keisti, bet praktiškai niekas nesikeis. Būtent todėl turime palikti šį dokumentą toks, koks yra. Nėra prasmės daryti nuorodas į tokį dokumentą, kuriuo negalima rimtis ir komisija šiuo klausimu turėtų pripažinti, kad nagrinėjant Roma 1 reglamentą ir atsiradus konkrečiai situacijai, kai darbuotojas teikia konkrečias sąlygas ir kai jis dirba kitoje valstybėje narėje, tai tai yra skirtinga ir mums reikalinga skirtinga formuluoti tuo klausimu. Roma 1 reglamente nieko to klausimu neparašyta ir mums reikėtų parašyti tuos dalykus, kuriuos galima patobulinti dėl devinto straipsnio. Manau, kad jis pats svarbiausias. Jis siejasi su pirminės direktyvos penktuoju straipsniu. Ir jeigu turėsime šel nuostatą, tai gali atsirasti rizika, kad rezur, rezultatas bus toks pats, e, koks buvo Luksemburgo byloje, todėl dėl to gali kilti rizika. Ar e, mes turime teisę keisti pagrindinę direktyvą? Nežinau, ar yra tokia teisė. Taigi, Komisijai turime pasakyti, kad reikia užtikrinti, kad dokumentas būtų pakankamai aiškus ir pakankamai saistantis. Dar vienas dalykas dėl pranešimų teikimo. Esama problemų. Nuostatos būtų saistomos ir valstybėms narėms ir komisijai, todėl norėčiau pasakyti, kad reikėtų rimtis esamomis priemonėmis, esamais reglamentais ir juos vertinti labai rimtai. Tai nurodyta ketvirtame straipsnėje kalbama apie įvairias situacijas, apie priemonės, kurių galima imtis ir ketvirtame straipsnėje straipsnėje nurodyta, kad komisija keisi šią informaciją su valstybėmis narimis, tai galima bus padaryti darbo grupės posėdžiuose ir tokiu būdu bus į šį darbą įtrauktos valstybės narės, bus galima darbą dirbti e, sparčiai, nebus papildomos biurokratijos ir papildomų priemonių, nes kartais biurokratiniai procesai iš ties niekur neveda. Taigi tokios pastabos dėl šių straipsnių. Džiaugiuosi, kad dėl 12 straipsnio pasiekėme pažangos. Visi tam galime pritarti. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad valstybės narės, kurios nori daryti daugiau, kurios gali padaryti daug ir toliau galės taip daryti. Dėl 16 straipsnio turiu daug klausimų. Kodėl mes siūlome pakeitimus? 16 straipsnis yra ir komisijos pasiūlyme ir tikrai ne, nematau jokių paaiškinimų dėl to. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich teile die Enttäuschung. Ačiū pirmininkė. Pone Steinruk. Iš dalies pritariu kalbėjusiems anksčiau ir pasisakiusiems dėl vairių kompromisų. dirbame šiuo klausimu, kad situacija Europoje šiuo klausimu pagerėtų. Norime išspręsti problemą susijusią su e, apibrieščių aiškumo stoka, norime padidinti skaidrumą, o iš tikrųjų to nepasieksime šiuo dokumentu. Jeigu mes norime sukurti brangius biurokratinius metodus, tuomet reikia pagalvoti ir apie darbuotojų apsaugą. Ir jeigu savanoriškai to nebus padaryta, tai tam bus reikalingas biurokratinis aparatas. Juk Europos Sąjungoje esama daug biurokratijos, ji daug, brangiai kainuoja, tačiau mes norime apsaugoti darbuotojus. Ir štai, kai aptarėme šią direktyvą dėl komandiruojamų darbuotojų, tai ir susidarėme su tokia patirtime. Kartais e, išlaidų padaugėja ne tik įmonėms, bet ir kontroliuojančiams institucijoms. Ir kalbame ne tik apie e, konkurenciją, apie darbo, žalą darbo rinkai. Tai yra dokumentas kuris reikalingas žmonėms dirbantiems už 300 eurų per mėnesį. Ir norėčiau paklausti kolegų, ar jūsų šalyje dar galima mokėti mažiau? Taigi mums reikia užtikrinti geras tikrinimo sąlygas reikia skirti baudas, jeigu pažeidžiami reikalavimai, reikia, kad būtų laikomas iš jo dokumento, reikalingos griežtos taisyklės. Trečiame straipsnėje apibrieštys turi būti aiškios. Kai kalbame apie ne, fiktyvų darbuotojų komandiravimą, turi būti baudžiama už tokias veikas. Ne darbuotojas turi būti baudžiamas, jis turi būti saugomas ir ginamas. Nes iš esmės tie žmonės grįž namo tuščiomis rankomis. Ir nes jie dirbo nelegaliai ir kažkas turi būti atsakingas. Reikia nagrinėti tas, tas, ta, tokias situacijas, kurios praktiškai egzistuoja. Uh, Devintas straipsnis. negalima kištis į nacionalinės valstybių narių atliekamas tikrinimo procedūras. Valstybės narės turi taikyti savo nuostatas, inspekcijas turi būti įmanoma atlikti ir nereikia komisijos prašyti leidimo. Ir klausti, kas yra proporcinga. Valstybės narės turi, pa, turi pačios nuspręsti, kaip reikėtų geriausiai elgtis. Dėl 12 straipsnio reikia apibriežti visą grandinę, įtraukti visus sektorius. statybos sektorius kelia problemų. Ir ne tik, tokių dalykų nutinka visose sektoriuose. Nesu patenkinta tuo, ką matau ir negalime pritarti dabartiniams kompromisams. Diskusijų metu buvo išsakyta problemų ir svarstau apie labai konkrečius detalius dalykus. Ačiū. Labai Jums ačiū. Daug kolegų pasisakė, aš taip pat norėčiau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia. Labai svarbu, kad vyksta rimtos diskusijos. Ir aišku, kad tos diskusijos turi būti plačios, neapsiriboti tik pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Aišku, kad kiekvienai frakcijai šie dalykai labai svarbus ir mūsų komiteto, kiekvienam nariui ši tema yra labai svarbi. Jau esu pasakius pradžioje ir dabar noriu pasakyti, kad kompromisiniai pakeitimai yra parengti, bet jie nėra galutiniai, dar laukia daug darbo, rengiant kompromisinius pakeitimus ir dėl to reikia labai rimtai pagalvoti, ką mes norime tais kompromisiniais pakeitimais išreikšti. Visi parlamento komiteto nariai turi teisę pateikti pakeitimus. Kai mes rengiame kompromisinius pakeitimus mes atsižvelgiame į atskirų narių pateiktus pakeitimų pasiūlymus, bet kompromisinis pakeitimas reiškia jau pakeitimą komiteto vardu. Ir dėl to aš dabar skaitydama tuos kompromisinius pakeitimus kurie pateikiami kaip socialistų arba EPP frakcijos pozicijas atstovaujantis kompromisiniai pakeitimai, kai juos skaitau, aš matau, kad tai yra vieno konkretaus parlamentaro pasiūlytas pakeitimas. Taigi turime labai atsargiai elgtis ir, ir siekti, kad viskas, ką darome, būtų skaidru. Mūsų komitetas mūsų komiteto pranešėja e, puikiausiai žino, kad šitas pranešimas yra svarbiausias šios kadencijos pranešimas mūsų komitete. Aišku, daugiametės finansinės programos dalykai yra labai svarbus, bet šis klausimas šios kadencijos parlamente mūsų komitete yra labai svarbus. Dėl to norėčiau kreiptis į visus, kad mes suprastume savo atsakomybę. Ir jei mes nesugebėsime užbaigti darbo dėl direktyvos, kuri yra tik vykdymo užtikrinimo direktyva, kai jau pagrindinė direktyva yra primta ir galiojanti, tai bus negerai. Žinome, kad yra teismo sprendimai, suprantame, kad yra įvairius pasiūlymai, netgi siūloma uh, interpretuoti tą pirminę direktyvą, bet jei po penkių darbo metų mes negalėsime užbaigti šio darbo, tai iš tiesų kiekvienam iš mūsų teks didelė atsakomybė. Taigi turime dėti visas pastangas, kad tą darbą užbaigtume. Ir čia pritariu pilnai tam, ką sakė Tomas Hendel, kuris čia priminė diskusijas, kai buvo uh, nagrinėjama ir uh, tariamasi dėl pagrindinės žmogaus teisių hartijos, pagrindinių žmogaus teisių hartijos. Nes kai tas klausimas buvo svarstoma, daugelis norėjo tik nukopijuoti uh, formuluotės iš Europos tarybos žmogaus teisų hartijos. Kai kalbame apie šią direktyvą, tai jei irgi nieko čia negalime pakeisti ar patobulinti, tai kam tada skirti pastangas ir energiją? Mes juk judame į priekį ir norime sukurti naują e, darbuotojų komandiravimo erdvę. Komisija pateikė pasiūlymą, pasiūliusi ir 12 straipsnį. Ir mes turime padaryti viską, ko tikimas iš parlamento. Komisija Barozui vadovaujant sutiko siekti daug didesnės pažangos socialinėme sektoriuje, tai mes turime irgi atitinkamai reaguoti. Ir aš tikiuosi, kad kai bus parengti tie galutiniai kompromisiniai pasiūlymai, mes iš tiesų e, jais suformuluosime viską tą, ko siekiame, kalbant apie vidaus rinkos veikimą. E, niekad valstybės narės negalėjo apsitverti sieną, kad išsaugotų kažkokius tai savo interesus. Vidaus rinka yra bendra rinka suprantu, kad yra valstybės, kuriuose socialinės apsaugos sistemos yra geresnės ir jos kaip ir neremtų Europos Sąjungos bendros socialinės sistemos, nes jų tada socialinė sistema suprastėtų. Bet mes turime turėti galvoje socialinio dempingo riziką ir turime visi kartu kuo pažangiau žengti į priekį. Atsiprašau, kad e, čia išsakiau savo mintis, bet aš noriu labiau sufokusuoti, labiau sutelkti mūsų diskusijas. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Ir aišku, kad dar grįšime prie tų kompromisinių pasiūlymų, jie dar nėra galutiniai. Taigi dabar suteiksiu žodį pranešėjai ir mm, tikrai labai linkiu žiūrėti į viską atidžiai ir protingai. Ir dar užmiršau paklausti, ar komisija nenori pasisakyti, matau, kad komisija nori, o tada steiksiu žodį pranešėjai. Yes, thank you, Madam Chair, and I'll try to be brief. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti visiems jums už labai turiningas šio ryto diskusijas. Žinoma, kompromisiniai pakeitimai nėra galutiniai, bet padrasinantis dalykas yra tas, kad mes ties pačiais kontroversiškiausiais dokumento punktais judame į priekį. Pakeitimų buvo pateikta daugiau nei 800, tačiau esminiai yra susijęs su 3, 9 ir 12 straipsniais. Ir aš turėčiau jūs įspėti. Diskusijos dėl atviro ir uždaro gali būti labai patrauklios, bet ir labai grėsmingos, kaip kai kurie iš jūsų sakė. Tai ne tik susijęs su Shell ir May, jeigu mes naudosime šel, tai įpareigosime valstybės narės, kurios dabar netaiko kontrolės priemonių numatytų devintam straipsnį, jas įvesti ir tai yra labai svarbi dalis. O atviras ir uždaras sąrašas rezultatas būtų kitoks, jei kalbėtume apie trečią straipsnį, kuriame yra kalbama apie komandiravimo aspektus ir devintą straipsnį, nes yra esminis skirtumas tarp trečio ir devinto straipsnio. Trečiame straipsnėje atvirų kriterijų atviras sąrašas atspindi, kokios yra įvairios ir skirtingos faktinės aplinkybės. Jos skiriasi ir labai stipriai. Aš turėčiau vieną pastabą. Atrodo, kad kompromisiniai pakeitimai yra geri ir jie juda tą linkme, kad reikėtų įvertinti visus faktinius elementus tai yra susijęs su pragmatiniu pritaikymo elementu. Kągi tai reikštų? Ar tai reikštų, kad visomis aplinkybėmis kontroliuojančios institucijos turėtų atlikti vertinimą iš anksto, įvertinti visus elementus? Ar kitas dalykas yra susijęs su galimais papildomais elementais, faktiniais elementais, kurie turėtų būti e, pranešti komisijai? Ir kaip tai praktiškai įgyvendinti, galbūt jūs e, turite kažkokį savo vaizdą, bet man tai nėra aišku. Toliau dėl devinto e, straipsnio dar vienas nedėlis įspėjimas. Mes turime atsižvelgti į tokius dalykus kaip į Europos vadovų tarybos e, išvadas, 2013 m. kovo mėnesio išvadas, kuriame yra kalbama apie administracinę naštą valstybėse narėse, ypač mažų ir vidutinių dydžio įmonių naštą. Ir čia žodelis šiau arba mei būtų esminis. Toliau viešos konsultacijos dėl pagrindinių dešimties teisės aktų taip pat yra svarbus. Ir dar vienas pastebėjimas. Pone Hirš ir pone Šrioter kėlė klausimą dėl 16 straipsnio. Jūsų pakeitimai gali iš esmės pakeisti straipsnį, bet yra precedentas 2005 metų 249, 240 sprendimas dėl baudžiamųjų sankcijų. Ir dabar siūlomas pasiūlymas leistų mums išvengti diskusijų dėl to, kaip apskaičiuoti kainą nes pagal pagrindų sprendimą teigiama, kad išieškoto lėšų suma lieka šalyje, kuri išieškojo tas lėšas. Tai yra labai paprastas sprendimas ir pragmatiškas sprendimas, nes diskusijų vyksta labai daug dėl tų lėšų. Taigi turėčiau tą pastebėti ir Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Komisija yra pasirengusi padėti Jums, kai tik reikės. Dabar ponė Jezlovietska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Może zacznę od tego, że... Dziękuję Ponie Pirmininkė. Pradėsiu pasakydama, kad puikiai suprantu tą atsakomybę, kuri man tenka. atsakomybę e, kolegų vardu, komiteto, darbdavių, darbuotojų ir, aišku, šešėlinių pranešėjų vardu. Šešėliniai pranešėjai derasi su savo frakcijų nariais, ne tik su tais, kurie pateikė pakeitimų, bet su visais, kuriem ši direktyva yra svarbi. Taigi, ponė pirmininkė, tikrai suprantu savo atsakomybę. Klausydamasi jūsų komentarų ir pasiūlymų džiaugiuosi. Prisiminkite, diskusijų pradžioje jau matėme, kiek daug dar darbo mūsų laukia, o šiandien jau mes matome, kad artėjame prie finišo. Ir dar geriau yra tai, kad mes visi esame kartu siekiame kartu bendro tikslo. Suprantu, kad turime numatyti žodį shell, kai kalbame apie kontrolės. Turime numatyti kontrolės privalomumą, kad valstybės narės kontroliuotų e, komandiravimo aspektus ir čia, kai kalbame apie trečio straipsnio antrąją dalį, apie įvairius e, kontrolės elementus. Taigi reiktų rašyti, kad valstybės narės turi kontroliuoti. Toliau, trečiasis straipsnis, e, e jame aiškiai numatome, kad valstybės narės turi tikrinti, kaip vyksta darbuotojų koordinavimas, bet valstybės narės gali pasirinkti, kokie elementai bus kontroliuojami. Trečios straipsnio antroji dalis. Tie elementai gali apimti du dalykus. Taigi mes čia leidžiame valstybėm narėm nuspręsti, Ar jos kontroliuos visus elementus, ar jos pasirinks tik tai, ką kontroliuos. Tai yra, kad kontrolė turės bus vykdoma tikrinant bent jau du elementus. O trečiojoje šio straipsnio dalyje teigiame, kad valstybės narės gali nusistatyti papildomus elementus, papildomus kriterijus, kuriuos jos kontroliuos, bet apie tai jos turi informuoti Europos komisiją. Ir tada e, e, komisijos atstovas tą taip pat minėjo. Taigi noriu pasakyti, kad mes visi esame vienoje barikadų pusėje. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes iš tiesų esame vienoje barikadų pusėje, nes valstybės narės turi vykdyti kontrolę, bet mes jom paliekame uh, galimybę pasirinkti elementus, sritis, kurios bus kontroliuojamos. Toliau devintas straipsnis irgi buvo kalbama apie tai, kad reikia shell žodį vartoti, kad būtų kontroliuojamos įmonės, kurios komandiruoja darbuotojus, bet šią problemą nagrinėja dešimtasis straipsnis. Tai yra, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų veiksminga ir proporcinga kontrolė. Taigi vėl naudojami tie patys argumentai. Valstybės narės turi vykdyti kontrolę. Toliau devintasis straipsnis. Jame yra priemonės, kurios galima taikyti. Ir aš ir daugelis šešėlinių pranešėjų laikosi nuomonės, kad valstybės narės pačios turi nuspręsti, e, kas čia bus naudojama, kokias priemonės jos numatys naudoti jei išaiškės, kad reikia valstybėm narėm nusistatyti kažkokių naujų kriterijų, tą jos irgi galės padaryti, apie tai informuodamos komisija. Taigi čia aš nematau jokių problemų. Nemanau, kad čia kertasi nuostatos, tai ką jūs jau minėjote, sakydami, kad yra problemų. Ir kai kurios nuostatos kertosi, taip nėra, visos tos nuostatos yra uh, tose straipsniuose, kuriuos aš dabar minėjau. Esu dar pasirengusi daugiau kalbėti apie trečią ir devintą straipsnius, jei to prireiks. Roma vienas reglamentas, jisai susijęs su tai, kokia teisė yra taikoma, jei piknaudžiaujama darbuotojų komandiravimo teisė. Manau, kad mūsų pagrindinis tikslas yra rasti geriausią sprendimą. Aš siūliau ir man pritarė kolegos ir socialiniai partneriai, kad taikoma teisė būtų taikoma visais atvejais. Kad ta teisė, kuri turėtų būti taikoma, būtų taikoma visais atvejais. Pavyzdžiui, Vokietijos pilietis, kuris neranda darbo Vokietijoje, net už minimalų atlyginimą negali gauti darbo. Toksai Vokietijos pilietis, pavyzdžiui, išvyksta į Lenkiją, ten randa darbą ir gauna minimalę algą. Taigi mano klausimas būtų toks. Jei nėra aišku, kokia taikytina tokiu atveju teisė turėtų būti, Tai ar galime mes tada numatyti, nustatyti, kokia teisė turėtų būti taikoma? Aš manau, kad ne, kad mes negalime to padaryti. Tada turėtume taikyti Roma 1 reglamentas teisingumo teismo praktika. Nurodo, kad reikia pasirinkti tą taikytiną teisę, kuri darbuotojui yra naudingesnė. Ir dėl to, aš siūlau taikyti reglamentą Roma 1. Dabar dėl iš ankstinio informavimo. Stevenas apie tai kalbėjo. Iš ankstinis informavimas nereiškia, kad nuo X dienos darbuotojas dirbs, pavyzdžiui, Y darbovietėje. Ne, ten reikia pateikti išsame informaciją, vardą, pavardę ir taip toliau apie kiekvieną komandiruotą darbuotoją. Ta informacija turi būti pateikta dvi dienas iki darbuotojo, dvi dienas prieš darbuotojo komandiravimą. Bet jei kas nors pasikeičia ir, ir tada siunčiamas kitas darbuotojas. Aš kalbėjausi su ministrais, su valstybių narių atstovais. Valstybės narės turėtų čia pačios pasirinkti, kaip tą informaciją jos teiks ir prieš kiek laiko jinai bus teigiama pagal nacionalinę teisę. Dažniausiai tas informavimo mm, iš ankstinio informavimo laikotarpis yra apibrėžiamas. Aišku, kad jis nebus nei minutė, nei sekundė, kad jis sudarys keletą dienų. Noriu pasakyti, kad tas iš ankstinis informavimas reiškia informacijos pagal tam tikrą sąrašą iš ankstinis pateikimas. Manau, kad čia turėtume šias nuostatas palikti valstybių narių nuožiūrai, kad jos pačios galėtų nuspręsti, kada iš anksto jos informuos apie darbuotojų komandiravimą. Viena valstybė narė gali norėti, kad tokia informacija būtų pateikiama prieš penkias dienas iki komandiravimo, kita prieš du mėnesius iki komandiravimo. Stevenas taip pat kalbėjo apie kolektyvinių veiksmų galimybės. Stevenai mes puikiai žinome, kad tai nesisieja su šita direktyva, tai yra Monti 2 direktyva. Gaila, kad ta direktyva dar nėra priimta, galėtume apie kolektyvinius veiksmus pakalbėti. Šioje direktyvoje yra nuostatos, kurios sako, kad kolektyvinius veiksmus apibrėžia valstybių narių teisės aktai, kad tas rytis yra valstybių narių kompetencijoje. Ir čia, iš tokių, čia nemanau, kad tokios formuluotės būtų blogos. Nadė, dėl dokumentų saugojimo sutarčiai, darbo sutarčiai pasibaigus, mes atsisakėme dviejų metų saugojimo laikotarpio, nežinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse tas laikotarpis yra penkeri metai. Jei įmonė žino, kad dokumentacija e, turi saugoti penkerius metus, tai jinai taip ir darys. Taigi, aš siūlyčiau čia uh, saugojimo trukmę irgi leisti nustatyti valstybėm narėm, bet neužmiršime kito dalyko. Prievolė turi būti visom valstybėm narėm privaloma. Tai yra, kad valstybės narės turi numatyti prievolę saugoti informaciją apie tam tikrą, apie komandiruotusius darbuotojus. 14 straipsnis pirmoji dalis. Tas pasiūlymas, kuris yra pateiktas, jis dar nėra galutinis, bet jisai remiasi valstybių narių patirtimi. Penktais metais buvo primtas pagrindų sprendimas pagrindų sprendimas 214 JHA ir mūsų formuluotė remiasi tuo sprendimu. Kalbant apie lėšų išieškojimą, skirtingose valstybėse narėse situacija yra skirtinga, be to kartais taikomos administracinės sankcijos, kartais kitokios, jei valstybė narė laikosi nuomonės, kad jos sprendimas yra optimalus, tai turėtume jai tokią galimybę ir palikti. Direktyvoje, ko gero, pasiūlysime tokią nuostatą. Jei norite kitokio formulavimo, galite siūlyti. Gal galėtumėt, sako pirmininkė, jau artėti prie išvadų. Dar paminėsiu, ko nespėjau paminėti. Dėkoju Elizabeth už pagrindinės direktyvos ir penktojo straipsnio šioje direktyvoje paminėjimo. Penktasis straipsnis turi būti taikomas kilmės šaliai, o dabar regis jis yra taikomas priimančiai šaliai. Šis pasikeitimas yra svarbus ir mes taip pat savo pasiūlyme paaiškiname, kaip bendradarbiaujama tarp valstybių narių vykdant kontrolę. Buvo minimas 12 straipsnis ir subrangovų atsakomybės. 12 straipsnis yra vienas iš tų trijų straipsnių, kurie kelia daugiausia problemų, bet mes nenorime, kad čia kalbėtume apie kolektyvinę atsakomybę tokioje direktyvoje, nes tai galėtų sudaryti ne vienodas konkurencinės sąlygas įmonėms, kurios komandiruoja darbuotojus. Nes, e, pavyzdžiui, subrangovai galėtų nesilaikyti kolektyvinės atsakomybės principų, o kiti subrangovai privalėtų tokių principų laikytis. Ir aišku, kad tada pasirinkti uh, bus tie subrangovai, tie blogesni vadinami subrangovai, kurie nesilaiko kolektyvinės atsakomybės principų. Dėl to mes savo pasiūlyme ir pasiūlėme optimalų sprendimą. Shell ir May. Tikiuosi girdėjai, girdėjote mano pasiūlymus ir paaiškinimus. Manau, kad jie yra tinkami. Nuostatos dėl taip vadinamų pašto dėžučių įmonių nekūrimo, draudžiančios tokias įmonės kurti, mes norėtume, kad būtų nuostatas neleidžiančios tokioms įmonėms steigtis, nes jos nėra registruotos, jos neturi oficialios form... neturi apskaitos ir regis iškyla tik tada, kai atsiranda pažeidimų Taigi mes siūlome nuostatas, kuriomis neleistume tokiom įmonėm veikti. Bet kaip beribotume e, tą tokią nesažiningą veikimo laisvę, vis tiek atsiras, ko gero, tų, kurie vis tiek bandys apeiti e, šias e, nuostatas. Dėkoju už pastabas dėl 3 ir 11 straipsnių. Jas jau atsakiau. Tikiuosi, kad mano e, paaiškinimai yra pakankami. Ponas Ludvikson, aš pritarčiau jūsų pozicijai, kad jūs nuvylė, kai kurie kompromisiniai pasiūlymai. Pritarčiau jūsų nuomoniai, kad ši direktyva neskirta minimalių standartų, bazinių standartų nustatymui. Mes norėjome pagerinti e, darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimą, kad jinai taptų praktiškesnė ir geriau įgyvendinama, jum pritariu. Jūta. Kokioje valstybėje komandiruotėjai darbuotojai dirba už 300 eurų per mėnesį? Kur ta minimali alga yra 300 eurų į mėnesį? Kai darbuotojas komandiruojamas, jis gauna minimalų atlyginimą arba steigimosi valstybės narės arba priimančios valstybės narės. Bet toks pavyzdys, kokį jūs pateikėt, net Lenkijoje yra nerealus. Pirmininkė, užtenka jau, nebekalbėkite daugiau, jau ir taip virš, viršijot jums skirtą laiką. Pone pirmininkė, jūs sakėte, kad tai labai svarbus teisės aktas kad tai ko nesvarbiausias teisės aktas per šios kadencijos parlamentą. Tai gal turiu dar vieną minutę. Jūs jau kalbate 15 minučių. Jūs sakėte, pirmininkė, kad komisija neturi pritarti kai kuriem dalykam, bet čia mes kalbame apie komisijos notifikavimą. Galiausia, Elizabeth sakė, kad dėrybos vyksta konstruktyviai ir jos iš tiesų yra konstruktyvios, nes mes visi esame susitelkę ir siekiame bendro tikslo, kuo geriau apginti kon, komandiruojamų darbuotojų teisės Dėkui visiems. Pakeitimai, tikri kompromisiniai pakeitimai, tikiuosi bus svarstomi 19 birželio ir tai jau bus galutinė kompromisinių pakeitimų svarstymo data. O 20 birželio bus balsuojama. Toliau, aštuntas mūsų darbo tvarkės klausimas. Nuomonė, kurią mes turime pateikti regionų politikos komitetui. Tai yra nuomonė dėl regioninės politikos kaip platesnės valstybės paramos sistemos dalis. 18 pakeitimų buvo pasiūlyta, 3 kompromisiniai pakeitimai buvo E, padaryti. Tie pakeitimai atspindi strategiją Europą 2020. Elizabeth Schroeter nori, kad būtų kalbama apie augimą, e, kuris būtų tvarus ir įtraukus smart, sustainable and inclusive, including in industry. Taigi, kad mm, kai kalbame apie augimą, kalbėtume ir apie pramonės augimą ir kad čia būtų minima valstybės pagalba sanglaudos politikos rėmose. Taip pat mes siūlome įtraukti Fransos Kasteks ir Elizabeth Schroeder pakeitimą dėl valstybės paramos ir sanglaudos politikos, kai kalbama apie įmonių iškelimą, perkelimą, kas, aišku, prieštarauja sanglaudos politikai. Taigi, taip galiu pristatyti šį klausimą. Pradedame diskusijas, ar yra norinčių kalbėti. Sarkas, Veronik Fontanie, Elizabeth Schroeter. Taigi, trys kalbėtojai, prašom. Gracias, señora presidenta. Quiero presentar eh, brevemente. Ačiū, pirmininkė. Yra keletas pakeitimų, kuriuos mes esame pateikę su pone Kasteks, ji dabar dalyvauja kitame posėdėje. Mums svarbiausia yra devintas pakeitimas. Čia yra kalbama apie Europos parlamento vaidmenį visoje procedūroje. Mes buvome išbraukti iš ten. Ir kitas pakeitimas yra svarbus, jis yra susijęs su valstybės pagalbos politika. E, ir paramos politika, jos turi būti vienodos, mes turime pasirūpinti, kad kriterijai būtų aiškus ir penktas ir šeštas pakeitimai, jūs yra kalbama apie teisinės bazės gerinimą. Kriterijai nuolat kinta. Ir komisija e, apsunkina padėtį. Tai paveikia visus ištisus sektorius, pavyzdžiui, jūrų sektorių. Jie turi laukti dviejus ir daugiau metų, nes sutartis negali būti sudarytos, kol yra laukiami sprendimai. Taigi tokia politika turi įtakos konkurencingumui darbo vietoms. Kartais sprendimai priimami yra tokie, tarsi atrodytų, kad mes gyvename kitame pasaulyje. Mums yra būtina užtikrinti teisinį tikrumą bendrovėms. Dešimtas pakeitimas, jame yra kalbama apie investicijas ateityje, jis yra labai svarbus. Ir tai yra ne tik valstybės pagalbos klausimas, kartais valstybės pagalbos lėšos yra naudojamos gerai, kartais jos gali suaktyvinti tam tikrą veiklą. 24-25 pakeitimai mes su ponia Kasteks norėtume atkreipti dėmesį į realią padėtį. Daug veiklos yra vykdoma socialinės ekonomikos sferoje ir socialinėje, socialinės ekonomikos rytyje dirbančios institucijos susiduria su daugybė problemų. Mes turime apie jas pagalvoti. Ačiū. Veronik Fontanie ir po to ponė Šretter. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Neturėjome daug laiko pakeitimams parengti ir pakeitimai net nebuvo išversti į mūsų gimtasias kalbas, bet net ir turėdami tiek nedaug laiko mes uh, pajėgėme pasiekti gero rezultato. Ir jis, manau, yra visus tenkinantis ir aš tikiuosi, kad regionų komitetas atsižvelgs į mūsų dokumentą. Vyks parengiamasis sustikimas su EPP atstovais dėl pakeitimų. Mes aptarsime savo balsavimo sąrašą, pasirūpinsime tuo, kad galėtume pritarti didžiai daliai pakeitimų, bet aš norėčiau sutelkti dėmesį į du pakeitimus. Du pakeitimai ir aš norėčiau, kad jiems visi kolegos iš kitų frakcijų pritartų. Aš kalbu apie 17 pakeitimą. Čia kalba eina apie užimtumą, pagalbą darbo vietoms kurti. Nedarbo padėtis e, valstybėse narėse yra siaubinga. Ir labai svarbu, kad valstybės narės skirtų investicijas darbo vietoms kurti. Ir kitas labai svarbus pakeitimas, norėtume, kad regionų komitetas jam pritartų, yra 21 pakeitimas. Jame yra kalbama apie smulkės ir vidutinio dydžio įmonės. Komisija yra teigusi ir Almunija rytoj regionų komitete dalyvaus posėdėje Mes pritarėme daugumos pozicijai regionų komitete tiems kolegoms, kurie norėtų įtraukti stambesnį verslą, nes kartais jie gali atlikti labai svarbų vaidmenį, ypač dėgiant inovacijas. Ir stambesnių įmonių ir mažų ir didžių įmonių įtraukimas galėtų pagerinti bendrą padėtį, nes didesnės galėtų padėti mažesnėms. Stambesnės įmonės galėtų pa paskatinti regioninį vystimąsi tose regionuose, kuriuose yra įsisteigusios ir dirba. E, dabar trys kompromisiniai pakeitimai A, B ir C. Jie nekelia jokių abejonių, mes dar panagrinėsime detaliau kompromisinį C pakeitimą. Jis galėtų sukelti šiokių tokių problemų. Ypač kai yra kalbama apie tai, kad valstybės pagalba turėtų keisti viešos investicijos. Manau, kad valstybės pagalba turėtų būti išsaugota šioje vietoje. Ačiū, pane pirmininkė. Ar C kompromise norite, kad išliktų valstybės pagalba, o ne viešusios investicijos? Gerai, pagalvosim. Manam šito. Ja, umgleich. Pane Šrotar, labai trumpai. Aš pritariu ponas Lopė Fontanė pasisakymui dėl valstybės pagalbos išsaugojimo, o ne viešųjų investicijų for, formuluotės atsiradimo, nes valstybės pagalba yra gan aiškus terminas. Galime žiūrėti į valstybės pagalbą ir klausti, kiek ilgai įmonė turi veikti kažkokiame regione. Regionų komitete mes nusprendėme dėl dešimties metų laikotarpio. Trilogo metu e, šis klausimas mums kėlė daug sunkumų. Mes bandėme išsaugoti dešimties metų laikotarpį, mums ne visiškai pavyko. Buvo pateikta skirtingų pasiūlymų. Mes keliame įmonių perkelimo klausimą, kai įmonės yra perkeliamos už ES ribų, nes dabartinė formulė buvo sudėrėta tam, kad įmonė ilgiau veiktų regione. Ir jeigu čia darytume sąsajas su sanglaudos politika, reikėtų pasakyti, kad uh, sanglaudos politika yra gan griežta. Todėl manau, kad mums reikėtų išlaikyti bendras nuostatas ir nesidėrėti dėl konkrečių laikotarpių, nes ir komisija yra pateikusi skirtingų pasiūlymų. Mes trilogo rėmose ir komitetuose e, siekiame net ilgesnio laikotarpio, bet Esmė yra išsaugoti darbo vietas regionuose. Trialogo metu nesutarėme dėl dešimties metų. Pavyzdžiui, mažos, vidutinio dydžio įmonės. Mes kalbėjome apie penkerių, dešimties metų laikotarpį, bet dabar girdžiu tokių nuostatų, kad trys metai mažoms įmonėms, penki metai darbo vietų išsaugojimui konkrečiame regione ES ir 10 metų, kai kalbame apie regionus už ES ribų, tai yra siaubingai sudėtinga formuluotė, formulė. Ir mūsų esmė yra išsaugoti verslą ES regionuose, jeigu tai yra įmanoma. Bet Almūnija plenarnio posėdžio metu pats yra padaręs keletą pastebėjimų jis sakė, kad laikysis tos diferenciacijos, ypatingai dešimties metų laikotarpio už ES ribų. Bet tada mes turime daryti sąsajas su sangaudos politika, nes mes turime įgaliojimus ir turime priimti sprendimą. Bet jeigu grįžime prie penkerių metų, tai galime atsidurti tokioje situacijoje, kai ponas Almunija sakys, ką kitą ir mes tiesiog užstriksime. Jei nu. suprantu, gerai, Elizabet, tai tu pasisakai prieš 26 pakeitimą. Noriu atsiprašyti kolegų. Suprantu, kad terminai pateikti pakeitimus buvo labai trumpi, bet regionų komitetas irgi neturėjo daug laiko parengti šį pranešimą savo iniciatyvą. Kai jie gavo jau leidimą tą pranešimą savo iniciatyvą renkti, laiko nebuvo likę labai daug. Dėl to ir atsiprašau, kad čia mes taip spaudžiami terminų. 27 pakeitimas Lefontanie. Pone Lefontanie, noriu užtikrinti kad jį žiūriu palankiai, dėl 21 pakeitimo man kyla daugiau abejonių. Aišku, kad įmonės yra ekonomikos variklis, bet kalbant apie valstybės paramą, turime neužmiršti, kad smulkus ir vidutinis verslas nepakankamai dar remiamas. Viešieji viešosios investicijos. Mane labai stebina, kai Elizabeth Schroeder sako, kad jinai nežino, kas yra viešosios investicijos. Čia jau nereiktų perlenkti, laizdos, perlenkti lasdos, nes žinome, kad yra ir privačios, ir viešos investicijos. O valstybės pagalba yra kitas dalykas. Mes, aišku, norime, kad viešosios investicijos auktų, O valstybės parama galima būtų naudoti taip pat ir viešosioms investicijoms skatinti, paremti viešasias investicijas. Čia mes kalbėdami apie valstybės pagalbą kalbame plačiau, apie, apskritai apie viešųjų investicijų platesnį skatinimą. Ir Tas atsispindi C kompromisinėme pasiūlyme. Balsuosime e, dėl šio klausimo šiandien po pietų. Baigėme šį darbo tvarkės punktą. Kitas punktas, dėl kurio irgi balsuosime. Noriu pasakyti, kad devintas mūsų darbo tvarkės punktas pono Koza punktas bus varstomas Šiandien po pietų Nadė Irš pirmininkaus posėdžiui 10 ir 11 punktai. Pagalvosime dar, kaip juos aptarti. O dabar e, suteikiu žodį Jean Lambert, pristatys, jisai pristatys savo, e, pranešėja pristatys savo pakeitimus E, pranešimui krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms naudotis priežiūros paslaugomis. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakeitėte šios dienos e, darbo tvarkę, atsižvelgdami į tą posėdį, kuriame vėliau turėsiu dalyvauti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose dėl kompromisinių pakeitimų. Ir žinome, kad tam tikros frakcijos rėmė atskirus pakeitimus ir tam buvo reikalinga diskusija. Atsižvelgsime dar ir į tai, kaip šį ryt balsuos FEM komitetas. Norėčiau paminėti kai kurius pačius svarbiausius pakeitimus, kad visiems būtų aišku. Ir pirmiausia, tai yra B kompromisas dėl šeštos dalies. Jame rašoma apie tai, kad reikia ir toliau išlaikyti tą patį sveikatos apsaugos teikimo lygį tose valstybėse narėse, kurios imasi griežtų taupimo priemonių. Ir ši dalis taip pat yra susijusi su kitu kompromisu ir tai yra C kompromisas kuriame pabrėžiamas poreikis ir toliau užtikrinti prieigą prie pačių svarbiausių socialinių paslaugų. Ir Mes matėme, kad kai kurios valstybės narės e, siaurina paslaugas tam tikroms grupėms ir tai kelia nerimą atsižvelgiant į e, tai, kad visos valstybės narės pasirašė už tai, kad būtų kreipiamas didelis, daug didesnis dėmesys prevencijai, o ne gydymai. Uh, Toliau mes turime rekomendacijas dėl investavimo į vaikus ir reikėtų pabrėžti tai, kad labai svarbu e, kuo anksčiau įsikišti į tų klausimų sprendimą, nes tuomet poveikis bus didesnis buvo atsižvelgta ir į kitus pakeitimus dėl skiepų, kurie taip pat yra susiję. Yra pateikti trys kompromisai, kuriuos e, parengėme atsižvelgdami įvairius pasiūlymus dėl paslaugų teikėjus, tai EF ir GIE. Taigi yra trys dalys susijusios su tuo ir pirmajame kompromisinėme pakeitime rašoma apie papildomas paslaugas tiems, kuriems reikalinga neoficiali rūpyba. F pakeitimai yra susijęs su poveikiu moteriams. Buvo patikti kai keli pasiūlymai dėl pakeitimų, o G yra susiję su augimo ir užimtumo galimybėmis, kurios jau nustatytos komisijos dokumentuose ir ataskaitose. G kompromisas yra susijęs su vertinimo poreikiu. Reikia įvertinti šiuose srityse vykstančius pokyčius. Valstybės narys raginamos atlikti poveikio vertinimus, o komisija rinks informaciją šiais klausimais ir teiks pranešimą parlamentui. Taigi reikia įvertinti pakeitimus, kurie įvyko įgyvendinant valstybių narių reformų pakeitimus. L kompromisinio pasiūlymų 15 dalyje taip pat prašoma komisijos išnagrinėti, kokios politikos prieštarauja kovos su skurdus strategijai, kuri gyvendinama ES. Dar kartą kartuojame, kad M kompromisinėme pasiūlyme e, kreipiamės į tam tikras frakcijas dėl to, kad būtų išplėsta nediskriminavimo direktyva, o O dalyje keturios frakcijos pateikė pasiūlymus irgi minima rekomendacija dėl slaugytojų ir atostogų. Taigi pateikti šie ir kiti pasiūlymai kurie padėjo pasi, kur, dėl kurių yra pasiekta tam tikrų kompromisinių pasiūlymų. Ačiū toliau, Marijan Markin. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes svarbiausi dalykai jau buvo paminėti, vienodos prieigos klausimas, paprastai mes kalbame apie visuotinę prieigą, visuotinę galimybę gauti nemokamą gydimą, taigi labai svarbu, kad visos grupės turėtų, galėtų vienodai naudoti šiomis paslaugomis. Minėjote apie keturis pakeitimus dėl slaugytojų, džiaugiuosi, kad tai nurodėte. O norėčiau labiau pakomentuoti G kompromisą. Mes su kolega Filip Tabaka kalbėjom apie socialinius rodiklius ir norėčiau pasakyti, kad jeigu norime turėti geras politinės priemonės, turime žinoti jų pasiekmes ir tuo tikslu reikalingi socialiniai rodikliai. Todėl pritarčiau šiam kompromisiniam pasiūlymui. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Serkas. Norėčiau pritarti kompromisams pasakyti, kad socialistų frakcija jiems pritarė, e, išspręsti visi dalykai, kurie mums kėlė susirūpinimą ir dėl balsavimo problemų nebus. Ačiū. Dėkoju. Jean Lambert, ar norėtume dar pakalbėti? Ne. Puiku. Balsuosime rytoj. Ir dabar siūlyčiau, dar turim šiek tiek laiko, sutikti žodį poniai Šartie, dešimtas punktas, jinai papasakos, kaip vyksta dėrybos su taryba dėl Europos socialinio fondo, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. praėjusi kartą paminėjau, kad jau, jau įvyko 28, dabar yra 29 trilogas. Mes pasisakome prieš vieną e, dalyką, kuris kertasi su mūsų dėrybų mandatu tai yra minimalus procentas nustatytas Europos socialiniam fondui kaip sanglaudos fondo daliai. Mes komitete balsavome, kad tas minimumas, kuris numatytas socialiniam fondui, turėtų siekti 25 procentus. O Mums sakoma, kad tas minimumas yra nuo 20 iki 25 procentų. Mes pasisakome prieš tokias šakutes. Mes norime, kad būtų aiškus procentas. ir, tokia, nekei, ne, ir tokios pozicijos nenorime keisti. O galutinis komisijos pasiūlymas yra 21,4 procentai. Mum aišku, kad 21,4 procentai nėra 25 procentai ir dėl to mes šiuo klausimu nesame linkę daryti jokių kompromisų. Kadangi matau liberalų kolegų, noriu konkrečiai juos ir kreiptis. per trilogą iškilo tokia problema dėl Alde parlamentaro, kuris dažnai dalyvauja aukšto lygio trilogose. Ir kuris remia tą ryšį tarp fondo kaimo plėtrai ir Europos socialinio fondo. Ir tai mum neleikštų pasiekti, kad iš sanglaudos fondo 25 e, procentai būtų skirti Europos socialiniam fondui. Ta labai svarbu pasakyti, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad laiko neturime labai daug. Bet jei mes už mokyklą, e, mokyklos ar e, vaikų darželio e, finansavimą teikiame iš kaimo plėtros fondo, tai nėra socialinis fondas ir mes niekaip tada nepasieksime tų 25 procentų. Jei jūs padėtumėt mum kaip nors paspausti tą Alde kolegą, kad jis su savo pozicija neprieštarautų mūsų pozicijai, kad 25 procentai iš sanglaudos fondo lėšų tektų Europos socialiniam fondui, tai mes būtume labai dėkingi. Ar negalėtumėt paspausti to kolegos ir atverti jam akis? Tai yra, norėtume, kad jo elgesys būtų artimas mūsų siekiamai pozicijai. Taigi, jei nebus numatyta 25 procentai socialiniam fondui, tai mes tada nepradėsime ir dėrybų dėl kaimo plėtros fondo. Pirmininkė pasiūlė, kad komisijos pirmininkė ponas Goša ir aš, ponė Goša ir aš pasirašytume bendrą laišką, kuriame išdėstytume mano tik ką išsakytą poziciją. Dėkoju. Noriu pasakyti, kad per aukšto lygio trilogą, kuris vyko vakar, regionų komiteto nariai ir buvęs ministras pirmininkas, kurį jūs minėjote, išdėstė tokius, tokias idėjas, kurios praktiškai pakersta, pakerta visą sanglaudos fondo ir socialinės fondos idėją. Bet mes žinome, kad liberalai turi tokių idėjų. Taigi, aišku, kad e, kol kas dar rezultatai šių dėrybų nėra geri. Buvo prašyta kad komisija pateiktų daugiau informacijos apie tai, kas bus, jei vienas ar kitas procentinis dydis bus nustatytas. Ir dabar aš siūlyčiau pereiti prie 11 darbo tvarkės punkto. Pone Lambert papasakos apie e, vizitą Dublinę į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą. Sorry, uh, yeah, delegation of three members. Trijų narių delegacija, parlamento narių delegacija, e, lankėsi Dublino fonde ir e, šis vizitas buvo labai naudingas. Norėčiau paminėti keletą dalykų, į kuriuos e, dėrėtų atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, mes diskutavome dėl to, kaip galėtume labiau informuoti kolegas nacionaliniu lygmeniu apie fondo atliekamą darbą ir kaip mes galėtume informuoti savo politinių partijų, frakcijų atstovus, taip pat vietos ir regionų valdžios institucijas ir tiesiog informuoti apie tai, kas vyksta to klausimo. kiti aptarti klausimai buvo tokie, tai sinergijos, dirbant su kitomis agentūromis, e, tarp institu, e, skirtingų institucijų veikla, Dublino fondas tuo klausimu irgi atlieka svarbu darbą buvo pristatymas apie interaktyves priemonės ir kaip jos keičia situaciją. Norėčiau atkreipti narių dėmesį į tai ir paskatinti perskaityti šią medžiagą patiktą interneto svetainėje, nes ji tikrai yra naudinga, lengvai galima rasti informacijos, rengiant kalbas, rengiantis rinkimų kampanijoms. Ten inter, šioje interneto svetainėje yra pateikta daug naudingos informacijos, kurią galima nesunkiai rasti ir ji visiems bus naudinga. Išklausėme teminių pranešimų ir informacija apie juos yra pateikta ataskaitoje, kuri pristatyta raštu buvo svarstytas krizės poveikis pažydžiamiausios grupėms, buvo kalbama apie pramonės įmonių santykius, apie restruktūrizavimo tendencijas. Taigi tai yra puikūs aukšto lygio pristatymai. Tokia mano trumpa ataskaita papildomai prie raštų patiktos ataskaitos, už, kuriam, už kurią rengiant norėčiau padėkoti už visus, norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems rengiant šį dokumentą. Pirmininkė dėkoja vertiems už papildomą darbą, dabar žodis Editai. To stress that uh, the website of this foundation. Prašau. Toliau posėdis vyks anglų kalba